Good morning, everybody. Labas rytas visiems. Labas rytas, kalbėsiu vokiškai. Visų pirma, norėčiau pasveikinti visus po vasaros atostogų susirinkusius į mūsų pirmą posėdį. Tikiuosi, kad visi gerai pailsėjote ir dabar galėsime pradėti savo darbus ir gerai padirbėti iki kalėdų. Uh, darbo atvarkė jums yra pateikta. Joje bus vienas pakeitimas. Kolegė Kornelisen paprašė, kad jos darbo atvarkės punktą, tai yra dešimtas darbo atvarkės punktas, e, būtų nagrinėjimas iš karto po balsavimo. Taigi, keičiame vietomis 10 ir 6 darbo atvarkės punktus. Jeigu niekas tam neprieštarauja, prašau, kolegė. Gra gracias, señora presidenta. Dėkoju, ponė pirmininkė. Man atrodo, kad būtų svarbu, kad e, socialistų frakcijos pranešėja taip pat būtų, o ji yra pervanš beres. Taigi, o jos dabar dar salėje nėra, tai reiktų nagrinėti tą klausimą, kai jinai bus. Kolegė Pereš e, buvo informuota apie tai, kaip keičiasi darbo tvarkė ir pažiūrėsime, ar jinai spės ateiti į posėdį iki to laiko ar ne, bet ji buvo informuota bet kokiu atveju. Taigi, jeigu niekas neprieštarauja tokiam darbo tvarkės pakeitimui, tai mes sukeisime vietomis 6 ir 10 darbo tvarkės punktus. O dabar galime keliauti prie antrojo darbo tvarkės punkto pirmininkės pranešimai. E, jūs gavote aplankus ir juose yra informacija e, apie klausimai, klausimus, kurie įvyko birželio 20 e, dėl transporto paslaugų. Ir ta informacija pateikta anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis. Taip pat savo aplankose rasite protokolą protokolą, kuris įvyko taip pat birželio 20 dieną dėl e, Europos tarpusavio e, bendradarbiavimo bendrovių. Taip pat norėčiau informuoti Jūs apie tai, kad yra naujas projektas e, susijęs su skaitmeniniu parašu. Užimtumo komitetas dalyvauja bandomojoje šio projekto fazėje. E, Ir e, to projekto tikslas būtų pakeitimus pasirašyti e, skaitmeniniu parašu. Jūs dar gausite elektroninį laišką ir iki rugsėjo 10 dienos jūs galėsite e, pasirinkti, kokią priemonę jūs norėtumėte pasirašyti elektroniniu būdu. Tačiau dar, e, kaip jau minėjau, gausite elektroninį laišką apie tai. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad šis mūsų posėdis transliuojamas internetu. Taip pat norėčiau pasveikinti kolegą Vingenuk, kuris yra naujas mūsų kolega šio komiteto sekretorijete. Sveikinu. Jums pateiktas uh, ankstesnio mūsų posėdžio protokolas, jeigu iki šio posėdžio pabaigos neturėsite pastabų dėl to e, posėdžio protokolo, čia kalbu apie balandžio mėnesio posėdį, tai tuomet tas protokolas lai, bus laikomas patvirtintų. Nu, dabar galime keliauti prie ketvirto darbo tvarkės punkto ES 2013 finansinių metų bendrasis biudžetas visi skirsniai. Vyk, vyks diskusijos dėl biudžeto ir dėl nuomonės. Yra e, pateikti pakeitimai, jų iš viso yra 102. E, šiandien po to, kai pasibaigs diskusijos, balsuosime. O dabar norėčiau suteikti žodį pakei... pranešėjai ponui Bulan. Donc sur le rapport concernant le budget 2013. E, dėkuoju pirmininkė. E, yra 102 pakeitimai pateikti, aš 34 e, pateikiau pats, 8 kompromisus mes parengėme. Taip pat Aš e, siekiu, kad e, biudžetas kitų metų būtų pažangesnis negu šių metų biudžetas. Ir taip pat e, yra daug dėmesio skiriama socialinėms inovacijoms, panašiems aspektams. E, visos frakcijos e, sutarė dėl uh, pranešimo ir jo prioritetų. Dėl e, mokymosi visą gyvenimą šios programos aš paprašiau, kad bent jau biudžetas būtų toks pat nemažesnis kaip šiais metais. Dėl globalizacijos fondo komisija numato 50 milijonų, taryba visiškai išbraukė šį skaičių. Aš prašau, kad būtų ne 50, o 55 milijonai numatyta, atsižvelgiant į ekonomikos krizę. Uh, E, kiekvieną kartą taryba bando, e, tose vietose, kur taryba bandė pasipriešinti komisijos pasiūlymus, aš bandžiau atstatyti jos pasiūlymus ir prašoma, kad, e, kaip sakiau, biudžetas būtų įsipareigojimų pusėje ne mažesnis kaip šiais, šių metų biudžetas. Taip pat reikia daug dėmesio skirti darbo vietas kūrenčiams priemonėms. Ir E, dėl pilotinių projektų siūloma išlaikyti du pilotinius projektus. E, pone Bereš ir ponas e, Darden yra pateikę atitinkamus pasiūlymus dėl tų pilotinių projektų. Pone Beres ir Darden yra pateikę dar pasiūlymų dėl atlyginimų. ir dėl, dėl kitų projektų ir e, buvo, aš siūlau, kad būtų numatytas milijonas įsipareigojimas vienas milijonas projektams ir 500 milijonų įsipareigojimams. E, dėl 65-ojo 2013 metų punkto e, siūlau 2 milijonus įsipareigojimams ir 1,2 milijonus mokėjimų įsipas, e, asignavimams. Dar norėčiau padėkoti ponui Dartenui, kad sutiko su kompromisais kuriuos aš pasiūliau, užimtumo komitetas nori užtikrinti, kad jaunimo užimtumo socialiniai standartai būtų tikrai prioritetas, ypač tarybai. Mums labai yra svarbu užtikrinti uh, kad ES priemonės galės mums įgyvendinti tikrą socialinę politiką, kad bus taip pat numatyta ne tik teisės darbuotojams, bet ir tam tikras lankstumas įmonėms. Ačiū. Dėkoju, dabar suteiksiu žodį šešėliniam pranešėjui ponui Darden. Merci, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš tiesiog norėčiau dar kai ką pridurti. Mes visi žinome, koks yra kontekstas. Dabartinės dėrybos taryboje yra labai sudėtingos, kaip ir kiekvienais metais. Valstybės narės, kaip žinia, nori skirti biudžetui kuo mažiau lėšų ir šiame kontekste mes norėjome e, pasistengti išlaikyti kuo didesnius skaičius ir dėl to mes patikėme kelis pakeitimus kurie ne tik ketina atkurti komisijos e, e, biudžeto projekte pateiktus skaičius, bet ir stengiasi taip pat atsižvelgti į e, komisijos pateiktus pasiūlymus sausio mėnesį. Tu juose skaičiai buvo kartais dar didesni. Su pranešėju panu Bulan mes puikiai bendradarbiavome, mes sugebėjome dėl, praktiškai dėl visko susitarti Ir toks bendradarbiavimas be abejo buvo labai naudingas ir tiek e, biudžeto komiteto pranešėjas, tiek šešėliniai pranešėjai e, iš tikrųjų labai daug dirbo ir socialinio dialogo klausimų, ir, pilo, ir bandomųjų projektų klausimais, ir dėl Europos socialinio fondo, ir dėl pristatymo prie globalizacijos fondo. Na, aš tikiuosi, kad mums dar pavyks apginti kai kurios savo pakeitimus, bet uh, tam, kad mes bent jau atkurtume pirminius skaičius. Bet iš esmės pasiektas kompromisas yra pakankamai geras ir jis e, yra palankus mūsų, mums svarbiems temams. Dėkoju. Obrigada, senhora Presidente. Bom dia a todos. Um... Dėkoju, ponė. Dėkoju, pirmininkė. mūsų pateikti pasiūlymai kai kam gali pasirodyti pernelik uh, ambicingi. Tačiau iš esmės galiausiai būtent šie pasiūlymai atspindi mūsų nuomonę dėl to, koks turėtų būti ES biudžetas kitais metais. ES biudžetas yra labai svarbi mūsų veiklos priemonė. Ji yra gyvybiškai svarbi ir jei mes norime perskirstyti ES esamą turtą, turime turėti tam pritaikytą biudžetą žinome, kad ES biudžetas yra mažesnės nei 2 e, procentai bendrojo e, ES e, vidaus pro, produkto. Mes manome, kad reikia dar labiau pasistengti tam, kad mes labiau padėtume tiem, kas gyvena skurdžiau, skurdžiau nei dauguma piliečių ES. Štai ką aš noriu pasakyti. Mes patikėme savo pakeitimus. Europos socialinis fondas yra paminėtas. Taip pat yra paminėti ir 22 milijardai. Mūsų pakeitimas yra skirtas tam, kad e, būtų labai aiškiai nurodyta, jog šie pinigai bus naudojami naujoms darbo vietoms kurti. Bet mes kalbame apie tikras darbo vietas, patikimas ir stabilias darbo vietas. Šiandien nedarbas yra toks didelis, kad mes visi dar aiškiau suprantame, jog būtina ginti dirbančiųjų teisės. Nes Šiuo metu tokiamis sudėtingomis ekonominės aplinkybėmis labai daug darbuotojų dirba tikrai visiškai neprimtinomis sąlygomis. Ir atėjo laikas kovoti su šiomis problemomis, kurios panašu, kad tik tai blogėja Europos Sąjungoje. Dėkoju. Matau, kad daugiau norinčių pasisakyti nėra, tai tuomet vėl žodis pranešėjui. Merci, Dėkui pirmininkė, norėčiau padėkoti kolegoms, šešėliniams pranešėjams. Manau, kad mūsų pranešimas leis akcentuoti e, pažangą, socialinį dialogą, mokymasi visą gyvenimą, taip pat partnerystės, e, eures, kurios steigiamos tarp pasienio regionų ir mikrofinansavimą. Dėl to, kas buvo ką tik tai pasakyta. E, buvo minimos nepanaudotos e, e, lėšas iš socialinio fondo. Mes esame keletą kartų jau prašę lėšas skirti užimtumą skatinančioms priemonėms ir kalbame su komisija apie galimybę panaudoti šias lėšas Kol kas aš sulaukiu atsakymo, kad 20 milijardų nėra e, galima panaudoti, taip pat yra 80 milijardų nepanaudotų struktūrinių fondų lėšų, bet e, aš girdžiu ir kitokias nuomonės, kad toks požiūris neteisingas. Mes e, E, toliau keliame klausimą su komisija, konkrečiai kaip galima būtų panaudoti tas iki šiol nepanaudotas lėšas e, darb, užimtumui darbui paskatinti. Tai tiek. Dėkuoju visiems pasisakiusiems. Dėkuoju. Taigi baigėme diskusijas biudžeto tema ir dabar iš karto balsuosime. Tikiuosi, kad visi atsinešėte savo korteles, balsavimo korteles.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 Taigi, gerbiami kolegos, galime pradėti balsuoti. Visų pirma, balsuosime dėl skaičių, dėl šitų lentelių, kitaip sakant, kurias dabar parodžiau. Und da darf ich Sie gleich zu Anfang fragen, ob je... Ir iš karto norėčiau paklausti, ar ar pirmąją dalį 6000 e, pakeitimų nuo 6 nuo 6500 iki 6541 ar dėl visų šitų pakeitimų galima balsuoti kartu, ar nieks tam neprieštarauja. Atrodo, kad visiems tai nekelia problemų, taigi nuo 6500 iki 600 ne, kažkam netinka, tai gerai. seven. Seven. Include, include it? Yes. Okay. Okay. Gut, ähm, wir haben Einwand, insofern können wir aber abstimmen. Kadangi yra prieštaraujama, tai balsuosime nuo, e, dėl pakeitimų 6500 iki 6567. Taigi dėl visų šitų pakeitimų balsuojame kartu, kaip už visą bloką. Prašau dėl šitų pakeitimų balsuoti elektroniniu būdu. So, okay. Ist es, ist es nicht möglich, am Block abzustimmen? Atrodo, kad neįmanoma balsuoti dėl visų šitų pakeitimų. Okay, it's open. Taigi pradedame balsuoti. Okay, vote is closed. Balsavimas baigtas. Okay. Um, 31. 31 balsavo už, niekas nesusilaikė ir niekas nebalsavo prieš. Taigi šio, šie pakeitimai yra priimti. Aš pamiršau savo balsavimo kortelę, tai priskaičiuokite ir mane. Gerai. Toliau 6506 pakeitimas pateiktas pono Bulnon. Kas už? Prieš? Kas susilaikė? Priimta. Toliau 6507 buliom pakeitimas ir 6540 dardeno pakeitimas jie identiški. Kas už juos, kas prieš susilaikę priimta. Pakeitimas 6508 buliom pateiktas ir 6541, kurį pateikė dardenas, jie vėlgi identiški, kas už prieš susilaiko priimta. 6596 pakeitimas pateikė kolegė Zuber, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 6527 pakeitimas ir 1600 6542 pakeitimas. Ne, balsuojame dėl 6527, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 6542 pakeitimas atsiimtas, 6543 pakeitimas pateikė kolega Darden, kas už, kas susilaiko, o kas prieš. Elektroninis ček. Elektroninis ček. Patikrinsime elektroniniu būdu. Vote is closed. Baigiame balsuoti. kadangi 17 balsavo prieš atmesta. Toliau kompromisas A, jį pateikė EPP ir socialistų frakcijos, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Šeši tūkstančiai penkišimtai devintas atkrenta, toliau kompromisas B, kurį pateikė EPP ir socialistų frakcija, E, kas už, prieš, susilaiko, priimta. tada atkrenta kiti pakeitimai, tada balsuojame dėl kompromiso C, kurį pakeitė APP ir SRD frakcijos, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Kompromisas D, kurį pateikė APP, socialistai ir žalieji, kas už, prieš susilaiko priimta. Toliau balsuojame dėl trijų identiškų pakeitimų 6513, 13, 6547 ir 6584. Juos pateikė kolegos Bulan, Darden ir Rikas už prieš susilaiko priimta. 6548 pakeitimas pateikė kolega Darden, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Toliau 6514 pakeitimas pateikė kolega Bulan, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 6585 pakeitimas atkrenta. 6515 pakeitimas pateikė kolega Bulankas už, prieš, susilaiko, priimta. 6556 e, pakeitimas pateikė kolegos Darden ir Balzamikas už, prieš, susilaiko, atmesta. Norite patikrinti gerai, pradedame balsuoti. Vote is closed. Baigiame balsuoti. Suklydau, vis tik priimta, nes 18 balsavo už. Toliau kitas pakeitimas, 6591 pakeitimas pateikė kolega Bulang viso komiteto vardu, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 6595 pakeitimas, kurį patikė kolega Angelili, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Toliau 6592, kolega Bulant jį pateikė, viso komiteto vardu, kas už, prieš, susilaiko priimta. 6580 pakeitimas tapatus šitam, tai balsuokime už kompromisą E, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau F kompromisas, EPP, socialistai ir žalieji, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau kompromisas G. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Toliau 6552 pakeitimas. Kas už, prieš, kas susilaiko. Manau, kad priimtas šis pakeitimas, tačiau patikrinsime. Pradedame balsuoti. Vote is closed. Baigiame balsuoti. 19 bals už, taigi priimta. favor? Okay. Mhm. Dann ähm, 6529, 6529 ir 6571 atkrenta, 6553 pakeitimas pateikė ponas Darden. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko. Ta pati balsų dauguma, taigi patvirtintas šitas pakeitimas, kiti du atkrenta. Norite patikrinti? Gerai. Tai tuomet pradedame balsuoti. Vote is closed. Baigiame balsuoti. Taigi vis tiek priimta. Toliau 6573 pakeitimas, kurį pateikė kolega Lambert, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 6554 pakeitimas, kolegos, kolegos Darden pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko. Atrodo, kad priimta, bet galbūt patikrinkime. Balsuojama dėl 6554 pakeitimo. Vote is closed. Baigiame balsuoti. One plus and one against. Who is the one against? Erin Hagen. So it's, so it's rejected. Yeah. It's nine, 19 to 19, damas. 19 už ir 19 prieš, taigi atmestas šis pakeitimas. Toliau 6518. 6574 eh, pakeitimai, jie yra tapatus, kas už, prieš, susilaiko priimta. 6575 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 6531 pakeitimas pateikė kolega Bulionkas už, prieš, susilaiko priimta. Toliau kiti du pakeitimai atkrenta. 6593 pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kurį pateikė kolega Bulion. Norėčiau pasakyti, kad 2 milijonai numatyti parengiamiesiems veiksmams ir dar e, milijono e, išmokų. Dėkoju, ar kas nors prieštarauja, jeigu ne, tai tuomet balsuojame, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Toliau 7026 pakeitimas pateikė kolegė Zuber, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patikrinsime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Vote is closed. Baigiame balsuoti. Okay, ist um, 15 dafür, 23 dagegen ist abgelehnt. 15 už 23 prieš atmesta. Toliau 6594 pakeitimas pateikė kolega Bulan komiteto vardu, kas už prieš e, susilaiko priimta. Toliau 6500. 57 pakeitimas pateikė kolegos Darden ir Kotinį, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 6532 atkrenta. Ir kitas pakeitimas taip pat atkrenta. Balsuojame dėl 6519 pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko priimta. Toliau balsuojame už H kompromisą, kas už, prieš, susilaiko priimta. Toliau 600, 6558 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko Patikrinsime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Vote is closed. Baigiame balsuoti. Dvidešimt už, aštuoniolika prieš priimta. 6560 pakeitimas pateikė kolegos Darvin ir Kotinį, kas už prieš susilaiko priimta. Šeši tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt pirmas pakeitimas pateikė kolega Darden, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Vėl tikrinsime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Vote is closed. Baigiame balsuoti. 18 už 20 prieš atmesta. 6576 pakeitimas patikė kolega Lambert, kas už prieš susilaiko ta pati balsų dauguma, taigi ir šis pakeitimas atmestas. 6523 pakeitimas, kurį patikė kolega Blionkas už, prieš, susilaiko priimta. Toliau trys identiški pakeitimai. 6524, 6562 ir 6582, tai kas už, prieš susilaiko priimta. 6577 kolegos Lambert pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta. 6563 kolegos Dardan pranešimas kas už, pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko priimta. 6525 kolegos Buliam pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 6526 kolegos Buliam pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau trys identiški pakeitimai. Juos pateikė kolegos Buliam Darden ir Lambert. Kas už? prieš susilaiko priimta. Toliau kiti du e, identiški pakeitimai 6521 ir 6565, kas už, prieš susilaiko priimta. 6566 pakeitimas patikė kolega Darden, kas už, kas prieš susilaiko. Patikrinsime elektroniniu būdu. Vote is closed. Baigiame balsuoti. 20 už 20 prieš atmesta. Toliau kolegos Buliom pakeitimas 6522 pakeitimas, kas už prieš susilaiko priimta. Taigi, baigėme balsuoti dėl lentelės, dabar balsuosime dėl nuomonės. Pirmasis pakeitimas, kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Toliau antras pakeitimas pateikė kolega Darden, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Trečias pakeitimas kolegė Zuber pateikė, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Penktas pakeitimas, jį pateikė kolegos Darden ir Beres. E, čia prašoma balsuoti dėl atskirų dalių. E, balsuojame dėl pirmosios dalies. E, tekst, dėl čia nurodyto teksto, kas už kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau dėl antrosios teksto dalies, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinsime elektroniniu būdu. Vote is closed. Baigiame balsuoti. 20 už, 19 prieš priimta. Toliau šeštas pakeitimas, kurį patikė kolega Darden, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau balsuosime dėl visos nuomonės. Prašau balsuoti elektroniniu būdu. Votes are closed. Baigiame balsuoti. Trisdešimt trys už, du prieš. Man atrodo, kad abu kolegos, kurie neturi kortelių, yra už. Tai reiškia 35 už, 2 prieš, 3 susilaikė. Tokiu būdu patvirtinome biudžetą. Herzlichen Glückwunsch an den Kollegen. Sveikinu kolegas. Dabar nagrinėsime ne šeštą darbo tvarkės punktą, o dešimtąjį, nes atitinkamai pakeitėme darbo tvarkę tai yra kolegos, kolegės Kornelisen pakeitimas, e, pranešimas, dėl jo jį tuoj svarstysime ir manau, kad iš karto reiktų suteikti žodį poniai Kornelisen. Yeah. Thank you. Okay. Dėkuoju. Ne, aš tiesiog pradėsiu kalbėti, Nepaisydama to, kad visi panašu, kad traukiasi iš šios salės. Taigi, gerbėmėjo komiteto nariai, jūs tikriausiai prisimenat, kad, pra, kad praeitų metų vasario mėnesį plenarime posėdėje mes balsavome dėl dviejų pranešimų susijusių su augimu 2012 e, metais. Vieną iš jų parengė panas Gozė ir kitą pranešimą parengiau aš pati e, e, užimtumo komiteto pavėdimu. Tuomet, e, man atrodo, visiškai netinkama rengti du e, pranešimus. Ir e, mes bendarbiavome su ponu Goze ir mes nemažai ką padarėme tam, kad būtų patvirtinti mūsų svarbiausi dalykai. Įkalbėjome su visais, su panu Šulcu, mes buvome susitikę taip pat ir su Europos komisijos vadovais. Taigi iš esmės mes, manau, sugebėjome parengti bendrą poziciją ir ją apginti gan sėkmingai. Užimtumo komitetui tuomet vasario mėnesį tai yra rūpėjo šeši klausimai, še, šešios temos pirmininkė. Atsiprašau, bet manau, kad reikėtų pasiklausyti to, ką sako kolegė. Dėkoju. Taigi mes prašėme šešių dalykų. Mes prašėme daugiau nuoseklumo ir daugiau ambicingumo gyvenę 2020 tikslus. Taip pat prašėme, kad būtų kūriamas patikimas darbo vietos, kad būtų reformuojama mokesčių sistema, kad darbo vietos būtų kokybiškos, kad būtų kovojama su nedarbo jaunimo tarpe, būtų kovojama su skurdu ir kad būtų taip pat didinamas demokratinis legitimumas. Na, o dabar atėjo laikas įvertinti padarytą pažangą, įvertinti tai po to, kai buvo pateiktos nacionalinės reformų planai, kai vyko birželio mėnesį vadovų susitikimas. Rengiamas yra bendras pranešimas, jį rengia ekonominių reikalų komitetas, konkrečiau ponas Gozė, kuris dirba šiame komitete ir mes teikime savo nuomonę pagal 50-ąją darbo tvarkos taisyklę. Aš rengiu mūsų komiteto nuomonę ir dėl to labai džiaugiuosi. Man atrodo, kad būtų kur kas geriau, jeigu mes sujungtume jėgas su kitais komitetais, tačiau taip nėra. Ir e, ponas Gozės, pavyzdžiui, mano, kad, iš, kad Europos semestras iš tikrųjų yra susijęs su pinigais, o ne su žmonėmis. Ekonominių reikalų ir užimtumo komitetai kitų metų pradžioje renks e, atskirius pranešimus, juos renksime semestro pradžioje. Taigi galiausiai iš esmės mes e, taip pat prisijungsime prie šio darbo. Per pirmąjį pusmetį mes pastebėjome, kad uh, vis dar daug dėmesio skiriama skol, skoloms ir deficitui, tačiau dabar jau daugiau taip pat kalbama ir apie jaunimo nedarbą, ir apie socialinę krizę, ir apie e, skurdą. Tačiau dar galime nemažai ką kritikuoti Kai rengėme pranešimą e, praeitą kartą, mes pirmiausia reikalavome, kad e, būtų kritikuojamos valstybės narės dėl to, kad jų, ambi, e, jų nustatyti tikslai yra nepakankamai ambicingi ir su tokiais tikslais jie negalėtų, mes nesugebėsime gyvendinti Europą 2020 programos. Dar vienas svarbus dalykas yra tai, kad valstybės narės. Uh, turėtų mūsų galva daugiau rūpintis darbo vietų kūrimu. Ir mes susitarėme, kad visos valstybės narės parengs nacionalinės darbo kūrimo planus, bet realiai praktiškai ne, ne viena valstybė narė to nepadarė. Toliau visiškai buvo negalvojama apie darbo vietų kokybę, o mes žinome, kad ji labai smarkiai blogėja. Dar yra keli dalykai, kurie man asmeniškai labai rūpi. Tai yra dvyliktas punktas, mano nuomonės dvyliktas punktas, kuriame kalbama apie tai, kad mes e, turime parengtą suvestinę, kuri buvo parengta pirmą kartą, tačiau manome, kad e, reikėtų atsižvelgti į tai, jog užimt privatumas yra būtinas, jei mes norime, kad mūsų ūkis atsigautų, jei mes norime, kad būtų atkurstas makroekonominis balansas. Na, kaip žinia, aš negalėjau išdėstyti visų savo minčių šioje nuomonėje, kadangi yra ribojamas žodžių skaičius. Ir aš nekantriai lauksiu jūsų pakeitimų, nes tikiuosi, kad jūs galėsite uh, pagerinti šį dokumentą ir, ir taip pat tikiuosi, kad mes ir toliau sėkmingai bendradarbiausime su ponu Gozės. Sí, eh, gracias, señora presidenta. Nosotros llevamos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Sako ponas Serkas. Mes jau nuo pat pradžių dirbame ties šiuo Europos semestru ir e, mes daug bendradarbiavame su kolegė Pervanš Beres ir mums atrodo, kad tai yra tikrai labai svarbus e, dokumentas. Parlamentas e, pastaruoju metu tikriausiai buvo vienintelė institucija, kuri rūpinosi tuo, kad šis projektas būtų subalansuotas ir kad komisija pripažintų, kad Europoje ekonominė krizė, krizė lydi didžiulė socialinė krizė ir aišku, mes neišspręsime tos krizės, e, kol nebus sprendžiamos socialinės problemos. Šios temos yra e, glaudžiai susiję. Kaip kolegė jau minėjo, mes e, norėtume, kad būtų patikrinta, kaip laikomasi rekomendacijų. Birželio mėnesio taryba įvyko, e, komisija pateikė ataskaitą dėl užimtumo politikos ir dabar atrodo, kad e, šis dokumentas darosi labiau subalansuotas, tačiau problema yra ta, kad e, tai nevykdoma praktikoje. Šis dokumentas lieka tik, tik tai žodžiai. Ir E, jeigu kalbėsime sąžiningai, galėsime pripažinti, kad e, užimtumo situacija ES prastėja ir, ir nieko nedaroma šioje srityje. Tos valstybės narės, kuriuose yra didžiausias nedarbo lygis, tos valstybės narės, kuriuose situacija yra labai dramatiška, kai visa karta yra be darbo ir e, negali įgyvendinti jokių projektų, tai tokiose valstybėse narėse lankosi ekspertai, ekonomistai e, ir jie mano, kad e, makroekonominė pusiausvira yra ateities klausimas ir dažnai tai yra asmenys, kurie e, yra visai kitos politinės orientacijos Tačiau iš tiesų svarbu, kad ES visi prisimtų atsakomybę ir mes turime kalbėti apie solidarumą, solidarumą su tais, kurie susiduria su didžiausiais sunkumais, e, o ne turėtume kelti daugiau dar problemų tom šalims, kurioms, kurios susiduria su didžiausiais sunkumais. E, man susidaro įspūdis, kad mes nedarome nieko piliečiams, o kaip tik bandome jiems e, kenkti. Ir yra bandoma skatinti ekonomikos saugimą, tačiau tokį ekonomikos saugimą, kad žmogus nebegali kvepuoti ir kad Europos e, ekonominė politika e, iš tiesų e, nedaro nieko žmogui. Pagrind, dauguma valstybių narių turi juk problemą ne su išlaidomis, o su įplaukomis į biudžetą, o tie eks, vadinamieji ekspertai to net nesupranta. Taigi mes e, turime kalbėti apie darbo e, įstatymus, apie užimtumo politiką, o ne tik apie biudžeto lėšų e, tarpimą ir turime nepamiršti solidarumą, todėl turėtume e, papra, paprašyti kolegės Kornelisen, kad ji taip pat pasisakytų e, šiomis temomis, kad ta pažanga, kuri kol kas yra e, kol kas tik taip e, kalbose, kad ji būtų pastebima ir praktikoje ir kad politikai taptų šiek tiek žmogiškesni, labiau galvotų apie žmonės, nes jau kelis dešimtmečius buvo vystoma tokia politika ir už tą politiką mes esame visi atsakingi. Atsakingi yra ne tik tie skolininkai, bet taip pat ir kreditoriai yra atsakingi už, tą, už tai, kas atsitiko su pinigų sąjunga. Todėl manau, kad mes turėtume e, daugiau rodyti daugiau e, supratingumo ir padėti tiems, kurie kenčia. Manau, kad šitas darbas yra puikus, kolegė puikiai padirbėjo, tai yra puikus pagrindas tolimesniems mūsų diskusijams ir svarbiausia, reikia nepamiršti socialinės dimensijos, turime išklausyti piliečius, darbuotojus. E, dėkoju kolegijai už jos darbą, ačiū. Dėkoju. Ja, also, Marie, vielen Dank für die Grundlage. Ich denke, wir können sehr gut damit arbeiten. Ponas Man, e, dėkoju Marijai už tokį puikų dokumentą, tai yra puikus pagrindas e, mūsų tolimesniam darbui. Tačiau reikia nepamiršti, kad tie, kas yra orientuoti į stabilumą, o vokiečiai tuo garsėja, e, mes nesakome, mažinkite lėšas, susiverškite diržus. Mes taip pat sakome, kad tai yra labai svarbis rytis, mums reikia gero finansinio pagrindo. E, e, ir paskui, kai nugalėsime sunkumus, reikia tą finansinį pagrindą panaudoti tam, kad būtų galima toliau investuoti. Ir mes visuomet kalbame ne tik apie um, skolas, bet ir apie augimą. Ir bandome sukurti pusiausvirą, kad iš vienos pusės būtų mažinamos E, skolos, kad nebūtų prisimami nauji finansiniai įsipareigojimai, tačiau kitas dalykas yra ūkio augimo skatinimas ir investicijos į ūkio augimą. Manau, kad tokią žinę siunčia tos šiaurės Europos šalis. Ir aišku, mums reikia augimo. Man atrodo, kad blogiausias dalykas, kuris dabar vyksta, e, e, kad valstybėse narėse, jas valstybės narės atvyksta investuotojai iš užsienio, e, rizikos fondai labai aktyviai veikia ir, ir kai aš, pavyzdžiui, matau, kiek amerikiečių atvyksta į mano šalį ir sako, mes darysim tą ir tą ir tą ir paskui piktinasi, kad mes tam nepritarėme, nes mes nenorime. E, e, tokių sąlygų. Jie turėtų suvokti, jeigu jie jau nori investuoti, e, kas yra Europos socialinis modelis. Ir turime daryti viską, kad tas Europos socialinis modelis su visais savo aspektais išliktų, būtų išsaugotas. Taip pat norėčiau tau pritarti, kad būtent mes, Europos parlamentas, dirbame. Tas šešių dokumentų paketas nebuvo toks lengvas. Kartais reikėdavo pakovoti, bet aišku, gerai, kad pasiekėme kompromiso. Reikėjo to kompromiso, reikia stebėsino sistemos, kuri veiktų. Reikia pasirūpinti pasirūpinti tuo, kad Europinis semestras liktų ne tik kalbose, kad jis būtų įgyvendinamas ir praktikoje, todėl reikia palengti valstybės narės į savo punktą. E, pusę, todėl reikia paminėti čia trečią e, punktą, kur yra kalbama apie e, nacionalinius užimtumo planus. Mes turime kalbėti apie faktus toliau, jeigu mes norime daugiau Europos, tačiau e, mes niekuomet nesakome, kad e, sprendimus turi priimti Briuselis. Mes visuomet pasakome už tai, kad į sprendimų prieimimą turi būti įtrauktos visos valstybės narės. E, taip pat norėčiau pritarti septintam punktui, e, kad reikia užtikrinti, kad e, e žmonės turintis laikinas darbo sutartis, e, kad jiems būtų padėta, kad e, būtų kūriamos naujos darbo vietos Tai taip pat norėčiau pritarti dešimtam punktui, kur e, skatinama skirti dėmesį kovai su jaunimo nedarbu, tačiau mes turime tą realizuoti praktikoje, mes turime daryti e, spaudimą, kad nebūtų taip, kad jauniems žmonėms būtų sakoma, kažkaip bus. Iš tiesų yra daug jaunų, gabių žmonių ir jie tikrai turėtų e, turėti darbo vietas. E, E, ir, pavyzdžiui, žinau, kad daugumai jaunų ispanų mokosi vokiečių kalbos ir atvyksta į Vokietiją dirbti. Ir tai yra puikiai išsilavinę žmonės. Tai yra galbūt, bet, bet tai yra galbūt e, toksai laikinas sprendimas, kad vykstama į kitas šalis. Tačiau mes, aišku, turime palaikyti e, tokį judėjimą, turime užtikrinti judumą ir tikiuosi, kad tie žmonės, kurie ras darbą kitose šalise, kad jie ateityje vėliau grįž vis tik ir į savo gimtasią šalis ir ten turės darbo. Na ir norėčiau užduoti klausimą. Mari 12 punkte tu rašai, e, kad ragina komisiją ir tarybą peržiūrėti suvestinę, siekiant išspręsti makroekonominio disbalanso problemą. Nelabai suprantu, kas tai yra. Man reiktų, kad čia paaiškintum, ką turiu omenyje, o šiaip sveikinu su, šio, su šia nuomonė. Ačiū. Dėkuoju toliau kolega Klyveti. Mulțumesc, uh, doamna președintă. Uh, sunt uh, întru totul de acord. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pritariu tam, ką pasakė prieš mane kalbėję kolegos ir kurie puikiai vertino mūsų kolegės darbą. Ji iš tiesų e, išsakė labai geras pastabas, pateikė konkrečius pasiūlymus mūsų veiklai, norėčiau pakalbėti apie trečią, septintą ir vienuoliktą punktus. Kalbant apie trečiąjį punktą, man atrodo, kad čia yra svarbu teikti, kad Europos Sąjunga ir Europos parlamentas e, turi turėti omenyje galimybę, kad kiekviena valstybė narė e, turi administruoti savo darbo jėgą, nes e, valstybės narės, kurdamos darbo jėgas, e, darbo vietas, e, iš tiesų tokios, e, pasieks tokios situacijos, kad nebus ruošiama per daug specialistų, kurių nereikia ir geriau būtų palikti šį klausimą spręsti valstybėms narėms, kad jos pasitelktų savo e- ekspertų žinias, tačiau kita vertus taip pat reikia nepamiršti ir europinės perspektyvos. E, pati būdama Rumunė, aš žinau, ką tai reiškia, žinau, kaip pas mus e, lavinami jauni žmonės. Ir šitas pasiūlymas. E, renkti nacionalinius užimtumo planus. Šitas pasiūlymas tikrai yra labai svarbus, e, jo dėka mes galėtume geriau koordinuoti atskiras sritis. Kalbant apie 7 ir 11 punktus apie idėjas dėl e, ne visą darbo laiką e, trunkantį darbą, apie idėjas dėl e, kovos su nedarbu. Mes e, kalbėdami apie šias idėjas visuomet turime turėti omenyje e, ir pagyvenusius vyresnius žmonės, kurie dar gali dirbti, nes jie taip pat, juose taip pat slypi potencialas. E, tokiu būdu darbas galėtų tapti socialinę vertybę, tokiu būdu e, tokie žmonės galėtų pagerinti ir savo gyvenimo kokybę, nes turėtų galimybės papildomai užsidirbti. Taigi valstybės narės galėtų geriau pasinaudoti vyresniosios kartos patirtimi. Aš pati dar norėsiu pabendrauti dvišalių pagrindų su pranešė ir pateikti savo pati, pasiūlymus. Ačiū. Koju toliau kolegė Zuber. Obrigada, senhor presidente. Um, eu queria focar-me uh, numa questão específica e que se. Dėkui. Pirmininkė, norėjau konkrečiai pakalbėti apie kai ką. Eh, devintąją pastraipą nuomonės projekte. yra susijusi su pasiūlymu e, dėl atlyginimų mažinimo. matome, kad labai daug spaudimo atlyginimams e, pasireiškė pastaruoju metu neįtikėtinai mažinami atlyginimai. Ir matome, kad Europa žengia atgal ištisus dešimtmečius, o mūsų komitetas neturėtų nieko nedaryti užmerkti akis prieš tai. Atlyginimai mažėja. Ir tai, mano nuomonė, neišvengiamai atneš daugiau skurdo, kitaip negali būti. Pateiksiu pavyzdį iš savo šalies Portugalijos. Europos centrinis bankas ir Europos komisija ragina e, sumažinti minimalų atlyginimą iki 485 eurų. Tai yra baisu, nes tai tikrai e, sukels skurdą. Matome, kad didėja skurdas ne tik tarp bedarbių, bet ir tų dirbančių e, vargšų žmonės, kurie net ir turi darbą, rizikuoja gyventi skurte. Tai nesusiję su socialinė pažanga ar teisingumu, tai yra ir ekonomikos atsigavimo klausimas. E, mažesni atlyginimai veikia visuomenę ir neleidžia aukti ūkiui. Ir E, tada verčiama mokėti mažus atlyginimus, o tai yra visai ne tai, ko mes norime. Dabar e, ponė Papadopolio. Dėkuoju. Savo ruoštų norėčiau pasakyti, kad pritariu pono e, Serkaso mintims. Reikia reikalauti, kad būtų užtikrinta pusiausvyrą, sprendžiant ekonominę ir socialinę krizės. Aš žiūriu į ponios Konerisen tekstą ir norėčiau e, pakalbėti apie 9, 10 ir 11 pastraipas, kuriuose pateikiamos rekomendacijos valstybėms narėms egzistuoja labai dideli e, skirtumai tarp valstybių narių, kalbant apie skurdą ar nedarbo lygį, taip pat e, apie um, specialistų, nespecialistų padėtį e, Ispanijoje, Graikijoje, mano valstybė Kipre yra daug problemų ir Trojka mums yra pateikusi nemažai rekomendacijų, bet viskas dėje žlugo, nepasisteisino. Nu, pasižiūrėkime, kas įvyko Graikijoje. Graikija buvo panaudota kaip e, bandymų uh, kaip bandomasis triušis. Ir matome, kas atsitiko dabar kvalifikuoti įsilavinę specialistai, jauni žmonės išvažiuoja iš šalies ir nepavyksta užtikrinti pusiausviros. Visi jauni įsilavinę žmonės iš Pietų Europos vyks į e, Vokietiją, į Angliją ar į JAV ieškoti darbo ir juos pakeis e, iš trečiųjų šalių atvykę žmonės, kurių įsilavinimas yra mažesnis ir tokiu būdu bendras šalies lygis sumažės. E, pasireiškia regresas ir reikia galvoti, kaip kovoti su skurdu, reikia plėsti diskusijas, kadangi e, rekomendacijos, kurias matome, yra nepakankamos galvoju apie mūsų komitetą, kitus komitetus, parlamentą. E, girdėjome, kad reikalaujama taikyti solidarumo principus. Deja, kol kas nematome konkrečių veiksmų šią linkmę. Aš siūlyčiau pakoreguoti šias tris pastraipas, 90-11, taip pat ir pirmąją. Mes negalime pasitenkinti tuo, kad valstybėms narėms bus sakoma taip, jūs privalote e, gerbti, laikytis e, Europos 2020 tikslų, bet Europa pati tų tikslų negalės pasiekti. Negalime teikti, kad iki 20 metų užtikrinsime 75 procentų užimtumą vyrams ir moterims. Aš nebežinau jau kokioje amžiaus kategorijoje, nebeprisimenu. E, matome, kad vyksta persikėlimas, judėjimas darbuotojų. Ir nebepavyks užtikrinti valstybėse padėtis skiriasi ir kaip užtikrinti, kad kvalifikuoti jauni darbuotojai neišvyktų iš šalių. Mes būtent tokiam klausimui turėtume uh, ieškoti atsakymo. Ir reikėtų kreiptis į komisiją. Aš pati nematau atsakymą šį klausimą, negavau. Dėkoju. Toliau kolegė Jasulirska. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Bardzo często, jak mówimy o innowacjach, to myślę... Dėkoju, ponė pirmininkė. Dažnai, kai kalbame apie inovacijas, mes kalbame e, apie pramonės naujoves. Ir labai retai kalbame apie naujoviškus sprendimus darbo rinkoje. E, Ir todėl, kalbant apie šį pranešimą, e, čia e, taip pat reiktų e, tokių pasiūlymų, nes tokių pasiūlymų reikia krizės krečiamai Europai ir ypač tų naujoviškų pasiūlymų reikia jauniems žmonėms, nes jie yra kūrybiški, jie yra gerai išsilavinę, bet mes mažai atsižvelgiame į juos, jiems reikia tokių naujoviškų sprendimų, kad jie galėtų e, kurti e, stabilias karjeras. Aš e, noriu atsiprašyti, kad dabar iš karto turiu išeiti, nes turiu bal, eiti į balsavimus kitame komitete, bet norėčiau, kad į savo nuomonę, ponia Kornelis, įtrauktumėte inovatyvius e, pasiūlymus. Dėkoju. Kolegė McIntyre, ačiū. Aš norėjau porą pastraipų pakomentuoti. Ketvirtoji. Pritarčiau minčiai, kad reikėtų perėti nuo tiesioginių prie netiesioginių mokesčių. Ir, e, pavyzdžiui, e, žmonės ne per atlyginimus būtų apmokestinami, bet kai išleidžia savo pinigus. Taip pat e, reikėtų uh, netaikyti mokesčių tiems, kurie gauna mažiausius atlyginimus. Man būtų labai e, įdomu, aktualu pamatyti. Būtent mažiausią atlygį gaunantis žmonės turėtų nemokėti jokių mokesčių. Toliau septintoji pastraipa. Nemanau, kad mes turėtume pernelyg neigiamai kalbėti apie e, darbą nepilną darbo dieną arba savarankiškai dirbančių žmonės, nes daug žmonių, ypač moterys, nori būtent taip dirbti. Aš e, kaip e, darbdavė žinau, kad žmonės dažnai pasirenka tokį dalyką, nes žmonės tikrai kartais nori būtent taip dirbti, nepilną darbo dieną. E, kitas dalykas - savarankiškai dirbantis žmonės. Taip pat tai gali būti pasirinkimas. Mes turime galvoti, kaip paskatinti užimtumą. Ir aišku yra tai, kad savarankiškai dirbančių žmonių skaičiaus didinimas yra labai svarbus. Būtent tokiu keliu prasideda smulkusis verslas. Mikro įmonės dažnai prasideda nuo savarankiškai dirbančio žmogaus, kuris turi tam tikrų idėjų. E, taigi aš nežinau, reikėtų taip jau labai neigiamai žiūrėti, kritikuoti e, šiuos dalykus. Mūsų tikslas yra kurti darbo vietas visoje Europos Sąjungoje ir manau, kad vis tik tai nepakankamai galvojame, kaip pasakyti, kaip uh, įtikinti visus, kad ne parlamentas ir ne vyriausybė kuria darbo vietas, būt, jie sukuria tik sąlygas, o verslas, verslininkai tą daro. Mes turit, turėtume galvoti, kaip mažinti e, biurokratiją MVI, kaip skatinti užimtumą. Būtų, būtent būtų toks kelias, kuris leistų mums padidinti darbo vietų skaičių Europoje. Ačiū. Matau, kad daugiau norinčių pasisakyti nėra. Norėčiau kreiptis į komisiją. Ar kas nors iš komisijos atstovų norėtų pasisakyti šią temą? Thank you. Okay, bitte. Uh, thank you very much. It was really interesting to hear the. Um... Dėkuoju, buvo labai įdomu dalyvauti šioje diskusijoje. Ir aš suprantu, kad ko gero nariai dar pateiks nemažai pakeitimų. Mes nekantriai lauksime šio dokumento galutinės versijos ir leiskite man pasidalinti keliomis pastabomis. Aš tikiuosi, kad jūs pastebėjote, jog mes dabar kur kas daugiau dėmesio skiriame tam, kad mūsų veiksmai būtų geriau subalansuoti, ypač, ypač kad geriau būtų subalansuoti mūsų veiksmai skirti finansiniam stabilumui atkurti ir e, stabilumui ir augimui užtikrinti. Dėkuoju Jums. Vielen Dank. Dann Dėkoju, o dabar norėčiau dar kartą stikti žodį poniai Kornelisen. Ačiū. Dėkoju už Jūsų palaikymą. Šis pranešimas bus tikrai uh, geros kokybės ir tikiuosi, kad uh, ši nuomonė taip pat bus atspindėta pagrindinėme pranešimo tekste, dėl kurio balsuosime plenarinėme posėdėje. Uh, O dabar norėčiau pasakyti, kad dažnai yra keičiami žodžiai, tačiau nekeičiamas yra požiūris. O būtent to mums reikia. Mums reikia padėti pirmiausia tom šalims, kurios sunkiausiai išgyvena dabartinę krizę. O dabar perėsiu prie klausimų. Keli kolegos minėjo trečiąjį straipsnį, kuriame kalbame apie nacionalinius užimtumo planus. Na, valstybės narės pačios turėjo parengti šios planus, tačiau panašu, kad jos to ne, nedarė. Ir komisija rengia užimtumo e, paketą, kuris bus įtrauktas Europos semestrą ateityje. Ir aš manau, kad būtų tikrai puiku, jei, kaip ir minėjai, ponėje Klyvėci, mes koordinuosime visus savo skir veiksmus skirtus darbo vietų kūrimui. Toliau keli kolegos taip pat minėjo ir septintąjį punktą. Man atrodo, kad kai kas gal neteisingai jūs suprato, ypač ponė Makintaja. E Man varda, netaip jį suprato, nes aš tikrai visiškai nenoriu sumenkinti e, žmonės, e, kurie dirba ne visą e, laiką, ar savarankiškai dirbančius asmenys. Bet aš kartu manau, kad uh, tokie darbuotojai, kad toks darbas pasiteisina tik tuo met, kai žmonės, kaip jūs minėjote, savo norų pasirinka dirbti būtent taip. Tačiau labai dažnai žinome, kad dažnai žmonės yra stumami į ne darbą ne visų darbo laikų. Be to, jiems yra sutikimos dažnai labai menkos socialinės garantijos. Ir Dažnai savarankiškai dirbantys žmonės taip pat negauna tinkamos apsaugos. Ir Niderlanduose mes, pažiūrėjau, matome, kad savarankiškai dirbantis e, žmonės susiduria su didžiulėmis problemomis, jiems yra vis sunkiau ir sunkiau dirbti. Tik iš esmės šis punktas buvo skirtas tam, kad mes sustiprintume tokių darbuotojų e, socialinę apsaugą. Toliau. Iš esmės mes e, norime pasakyti, kad kad darbo užmokestis, kuris šiuo metu yra traktuojamas kaip e, e, ekonominis kintamasis elementas, yra kur kas platesnė savoka. Ir būtent todėl mes ir norime, kad būtų peržiūrėta suvestinė. Šiuo metu bandoma tik tai mažinti atlyginimus, o ne juos didinti. Tačiau jeigu mes norime ištaisyti makroekonominį e, disbalansą, kai kuriuose šalise darbo užmokestį reikės kelti, o ne mažinti. Ir be to reikia nustatyti žymu, žemiausią ribą, žemiau kurios atlyginimai negalėtų mažėti. Aš suprantu, ką ponia Papadopulo norėjo pasakyti apie Europą 2020 tikslus. Aš manau, kad mes galime pasakyti, jog 2020 metais užimtumo lygis pasieks 75 procentus. Tačiau tam reikės nemažai padirbėti, kur kas daugiau dėmesio reikės skirti užimtumui, naujoms darbo vietoms. Taigi, aš nelabai supratau, ar jūs norėtumėt, kad būtų sumažintos mūsų ambicijos, mūsų tikslai, ar jūs, jūsų pasiūlymas buvo kitoks. Tai mes galėsime aptarti dar ateityje, aš tikiuosi. Taigi, Manau, kad aš atsakiau visus klausimus ir nekantriai lauksiu jūsų pakeitimų. Taip pat e, tikiuosi, kad mes galėsime jūs e, išsamei aptarti ir pasieksime kompromisą. Beje, dirbti turėsime gan greitai, nes laiko turime labai mažai. Pakeitimus turėsime taip pat pakeiti anglų kalbą, kadangi visiškai neturime laiko jiems išversti. Ir taigi tikiuosi, kad jūs prisidėsite prie šio gero pranešimo. To, uh... Dėkuoju, kaip jūs e, paminėjote, aš norėčiau atkreipti kolegų dėmesį į tai, kad pakeitimus galima teikti tik anglų kalba. Jūs galima pateikti iki 12 val. rugsėjo 11 dienos. Svarstysime šios pakeitimus rugsėjo 17 dieną, o tvirtinsime juos savo komitete rugsėjo 18. Taigi, dabar galime pereiti prie darbo tvarkės septintojo punkto. Tai yra prie pasiūlymo dėl reglamento, kurio nustatoma 2014-2020 metų teisų ir pilietybės programą. Ponas Lambertas yra mūsų pranešėjas, mes svarstysime pakeitimus šiandien. Pagal 50 uh, taisyklę mes esame atsakingi tik už kelis šio pranešimo klausimus. Bet viską paaiškins ponas Lambertas. Pone Lambert, aš nežinau, kiek aš galėsiu Jums papaiškinti apie bendrą kompetenciją. Bet mes puikiai žinome visi, ką tai reiškia. Komiteto nariai, ko gero, prisimena, kad mes kalbame apie fondą, kuris bus įtrauktas į kitą finansinę daugiametę programą ir jis apims DAFNI programą ir kelias programas skirtas pagrindiniams teisėms ir, ir kovai su diskriminacija. Bet taip pat jis bus skirtas ir vaiko teisėms ir kai kurioms kitoms sritims, kuriuose gavome kompetenciją pagal naują sutartį. Taip pat siūloma šį fondą naudoti ir vartotojų teisėms apsaugoti, bet aš apie tai pakalbėsiu netrukus. Jūs jau paminėjote, kad e, pagal 50 e, taisyklę e, šiame darbe dalyvauja trys kolegos, lyb, trys, atsiprašau, komitetai. Lybi komitetas yra atsakingas komitetas, tačiau šiame komitete mūsų laimė dirba Kinga Gons. Ir mes stengiamės su kolegomis susitarti tam, kad apsaugotum, išspręstume klausimus susijusius su DAFNI programa, būsi DAFNI programa ir su lyties, lyčių klausimais. Iš esmės, turinys nekelia problemų, tačiau mums reikėtų kai ką dar išsiaiškinti su kitais, su kolegomis kitose komitetuose, tam, kad būtų visiškai aišku, kas už kokius klausimus yra atsakingas. Ir mes tai be abejo prane, apie tai galutinį sprendimą pranešime šešėliams pranešėjams ir tiems, kas pateikė pakeitimus. O dabar, kalbėdama apie pakeitimus, aš galiu pasakyti, kad aš manau, kad visi pakeitimai yra labai teigiami, teigiami dėl to, kad jie pirmiausia remia mano pakeitimus ir aš galiu jiems be abejo pritarti, tačiau yra ir e, kitų pakeitimų, kurie uh, įneša naujų minčių ir atspindi šio komiteto nuomonę. Aš jau paminėjau vartotojų teisų klausimą ketvirtojo uh, straipsnio uh, pirmoje dalyje apie tai yra kalbama. Aš kalbėsiu dar ir su Kinga ir būtų įdomu sužinoti, ką jie apie tai mano, tad taip pat įdomu būtų sužinoti ir ką komiteto nariai apie tai mano. Siūloma yra perkelti vartotojų teisės į uh, kitą finansinę priemonę, į tą priemonę, kurioje jos labiau uh, tiktų, nes uh, ši, ši priemonė yra pirmiausia skirta piliečių teisėms ir pilietybei. Uh, kaip ir yra pasakyta šios priemonės pavadinime. 23-46 pakeitimai, juose prašoma yra išbraukti vartotojų teisės iš šios programos. Aš patikiu 15 pakeitimą, kuriame iš esmės prašau to paties, tačiau šiek tiek gal švelniau tai darau. Ir aš siūlyčiau išbraukti apskritai vartotojų teisės iš šios programos. Nežinome, kad e, joms bus skirtos lėšus kitose programuose. Toliau. Neįgalieji. Buvo manoma, jog reikia jos išskirti į atskirą skirsnį ir rūpintis neįgaliųjų problemomis pagal šią programą, o ne vien vadovaujantis tarptautiniais dokumentais. Parlamentas turėtų e, pasakyti, jog tai yra e, svarbu mums ir po to darybų, metus, darybų su taryba metu stebėti, kaip tarybai tai reaguos. Taigi apie tai kalbame trečiajame pakeitime, kurį pateikė ponia Harkin ir pakeitime, kurį, e, kurį, kurį pateikė ponia Kliveti. Man iš esmės jūsų pakeitimai yra priimtini, tačiau aš šiek tiek nerimauju dėl to, ar jie neišbalansuotų ne, ne viso vykstančio proceso. Nes gali būti, kad jeigu mes reikalausime, jog būtų skiriamas uh, išskirtas, išskirtiniai galėjai atskiras skirsnė, po to gali būti iškirti šiokių tokių finansavimo problemų. Yra dar keli klausimai ir aš tenksiu dėl jų taip su visais susitarti. Vienas iš tokių klausimų yra penktoji konstatuojamoji dalis. Uh, 26 pakeitimas, ponas Man ir, ir ponė Harkin pateikė šį pakeitimą. Aš juos dar panagrinėsiu ir pagalvosiu apie tai, kaip galima būtų patobulinti dabartinę formuluotę. Bet man atrodo, kad mes sugebėsime su kolegomis susitarti. Ketvirtas straipsnio pirmos dalies A punktas. Manau, kad ir čia mes turėtume ieškoti kompromiso. Čia iš esmės kalbama apie moterų teisės. O, Moterų teisėms jau skiriamas nemenkas dėmesys e, šioje priemonėje. Ir man labiau rūpėtų e, teisės susijusios konkrečiai su pilietybė arba su ES teisės aktų įgyvendinimu. Ir šios teisės taip pat gali būti taikomos ir ne piliečiams. Aš pateikiau 12 e, pakeitimą šio klausimu, ponė Sipel pateikė 34 pakeitimą ir ponas Handel taip pat pateikė e, pakeitimą šiuo klausimu. Ir aš tikiuosi, kad mes sugebėsime juos apjungti ir surasti mums visiems tinkamą formuluotę. Ketvirtas rašinio pirmos dalies B punktas, jame kalbama apie nediskriminavimą. pateikti e, e, penki, penki pakeitimai šiam punktui, mano 14 pakeitimai ir, ir pakeitimai nuo 36-39, panas Sipel, e, panas Panegions ir kiti pateikė šios pakeitimus. Tenai kalbama apie lyčių lygybę ir nediskriminavimą. Ir taip pat apie tai, jog reikia užtikrinti visų lyčių orumą, ypač darbo vietoje. Taigi iš esmės apie tai kalbama, apie tai ketvirtojo straipsnio pirmo, pirmos dalies B punktai. Ir čia taip pat bandysime susitarti. Dar nėra aišku, kas už ką bus atsakingas. Pane, pateikė, pane Harkin pateikė 40 e, pakeitimą ir pane Klyvėti 41 pakeitimą ketvirtos straipsnio pirmos dalies B punktui. Juose kalbama apie Dafnį. Uh, ir apie programą, tai yra apie programą, kuri kovoja su smurtu šeimoje. Ta klausimą turėsime aptarti su moterų teisų komitetu. Bet, kaip minėjau, iš esmės mes visi sutarėme dėl bendros dokumento krypties. Iš esmės, tai problemos kyla tik tai dėl to, kad neaišku, kas už ką bus atsakingas. Dėkoju, ponė Sipel. Dėkoju, ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai, bet yra labai, man labai svarbu e, pranešiai poniai Lambert dar kartą padėkoti už puikų e, jos pranešimo projektą. Man atrodo, kad mes tikrai sutarsime su visomis, e, fra, tarp visų frakcijų, nes atrodo, kad einame tikrai gero kompromiso linkme. Taip pat man yra labai svarbu pabrėžti, kad e, E, mūsų bendra pozicija, turint omenyje mūsų ribotą atsakomybę, mes e, galime turėti, vaidinti e, svarbesnį vaidmenį. Ir kalbant apie skirtingas komitetų kompetencijas, vis tik reikia pabrėžti, kad visi komitetai turėtų būti įsipareigoję kad būtų saugomos visų ES piliečių teisės. Todėl aš labai džiaugiuosi puikiu bendradarbiavimu su ponė Lambert. Ji tikrai puikiai pranešėja. Ačiū ponė Harkin. Labai trumpai. E, pritariu ką tik kalbėjusios kolegės mintims. Manau, kad Džin e, atliko puikų darbą, vargu ar galime daug ką labai pridurti. Aš pati e, pasiūliau porą pakeitimų dėl lygybės ir neįgalumo. Taip pat reikia kalbėti apie teisių susijusių su pilietybė gynimą ir teisių susijusių su tarptautinėmis konvencijomis, prie kurių yra prisijungusi Europos Sąjunga. E, Džin kalbėjo apie neįgalumą, apie smurtą šeimoje. Į tuos dalykus reikia pasižiūrėti, bet manau, kad mes turėsime e, galimybę rasti sprendimus, e, susitarti dėl kompromisų, taigi neturiu daugiau ką pridėti, tik tai pasakysiu, kad manau, kad puikiai seksis bendradarbiauti su Jean. Ponas Hender. Norėčiau padėkoti poniai Lambert už puikų darbą. Norėčiau uh, pasakyti, kad buvo pateikta daug pakeitimų dėl šio pranešimo ir aš manau, kad dėrybose dėl pakeitimų mums pavyks greitai susitarti nes visi to ir siekiame, todėl noriu pritarti tam, tai procedūrai, kurią pasiūlė ponė Lambert. Aš jai pritariu, kad e, šioje direktyvoje turėtų būti daroma nuoroda į vartotojų teises, e, tačiau e, nežinau, ar būtent šiam, šioje, šiame teisės akte yra vieta kalbėti apie vartotojų teises, dėl to, kad yra kiti teisės aktai, kuriuose tos teisės nagrinėjamos išsamei. Aš pats pateikiau e, daug pakeitimų, kuriuose e, bandau e, pagerinti siūlomos direktyvos kokybę, ypač kalbant apie lyčių lygybę. Ir Taip pat e, man labai aktuali yra socialinės partnerystės tema ir apie tai aš kalbu savo pakeitimus ir kaip žinote, e, mano frakcijos yra tokia pozicija ir mane palaiko mano frakcija, kad tai yra svarbus aspektas ir į jį reikia daryti nuorodą ir aš pateikiau atitinkamą formuluotę, tačiau manau, kad mums tikrai greitai pavyks susitarti ir norėčiau padėkoti pranešėjai. Ačiū. <clears throat> Madam Kunski ponė Kunts, kuri yra lybė komiteto, Gions, kuri yra lybė komiteto pranešėja. Labai ačiū. Jane Lambert sakė, kad vyko pradžioje diskusija apie bendras pastangas rengiant tam tikras pastraipas ir kaip matau, dauguma pastabų pakeitimų atitinka Libe komiteto požiūrį. Vienas iš svarbiausių klausimų įgyvenant tokias naujas programas, kurios e, bus tarsi pratesėjos ankstesnių programų, e, yra sukurti naują sistemą ir ją kuriant galvoti, kaip pačioje pradžioje galime apibriežti tikslus kadangi e, metinis biudžetas bus pagrįstas metinėmis darbo programomis. Turime e, būti pakankamai konkretūs, bet ne pernelyg daug, kad neužkirstume kelio lankstumui e, patys savo ir komisijai per ateinančius septynerius metus. Taigi mes visi savo pakeitimais bandėme išspręsti dilemą, apie kurią kalbėjo e, e, Jane Lambert ir laisvių komiteto atstovai, pavyzdžiui, piliečių laisvių komiteto atstovai, ką reiškia e, teisės, ar jos taikomos piliečiams, kaip tada apie migrantus, prieglopščio prašytojus. Kiek e, suprantu, e, yra pakankamai paramos, kad ne ES piliečiams taip pat būtų numatytos šios nuostatos, būtų taikomos šios nuostatos. E, iškilęs buvo ir lyčių lygybės klausimas piliečių laisvių komitete. Aš pati e, jūsų komitetui ir lybė komitetui pateiksiu pakeitimų. E, turėjome labai E, turime labai gerą galimybę parengti gerą nuomonę ir e, daug e, sulaukė paramos lybė komiteto nuomonė, bet yra problema susijusi su biudžeto eilutėmis ir su bendraja biudžeto eilute. Atrodo sunku pamatyti, kiek turėsime lėšų iš viso, bet kas yra aišku, būtent tai, kad tikrai turėsime maž, mažiau pinigų negu kad anksčiau. Ir tai atsispindės biudžete daugiametėje finansinėje programoje. Mes bandėme užsitikrinti didesnį bent kažkiek finansavimą. Labai dažnai kalbame apie tai, kokios svarbios yra piliečių teisės, kokia svarbi yra piliečių Europa, bet tuo pačiu metu e, skiriame lėšas kitoms sritims, bet ne, ne tiek daug pilietybės klausimams. E, tai yra ne mūsų komiteto vis tik tai kompetencija, pilietybės dalykai nedaug ką galime padaryti dėl skaičių, bet aš norėjau jums pasakyti, kad šis klausimas bus esminis. Mes labai negalime išplėsti taikymos srities, nes tai reiškia, kad e, turėsime dar mažiau lėšų įvairioms e, sritims, įvairiems tikslams, taigi reikia bandyti užsitikrinti pusiausvyrą, kuri atsispindėtų į tokią metį finansavimo programoje. Taigi tiek, labai ačiū pranešėjai ir paskui žiūrėsime, ką galime padaryti su pranešimais, La, su pakeitimais. Labai ačiū, ponia Lambert, ar jūs dar norėtumėte pasakyti, ar e, jūs, kaip ir visi, esate pasirengus siekti kompromisu? Ką galite pasakyti? Ar norite išklausyti komisijos? Kas pasisakys komisijos vardu? Prašom, ponė. Labas rytas. Norėjau pasakyti, kad mes labai džiaugiamės pranešimu. Iš pakeitimų matyti, kad viskas uh, e, žengia tą pačią kryptimį, kaip kad ir komisijos pasiūlymas. Tik porą dalykų norėčiau pasiaiškinti. Pirmasis, ketvirtas straipsnis, pirma dalis A punktas straipsnis neapibrėžia, kieno teisėms taikoma visa priemonė. Sakoma, kad e, konkrečios su ES pilietybė susijusios teisės turėtų būti sutvirtintos šią priemonę. O trečiasis straipsnis kalba apie tai, kam taikoma programa. Sakoma, kad taikoma programa yra visiems asmenims. Taigi, pirmasis straipsnis ne, yra tik tai siema su ES pilietybė ir stiprinimu teisų piliečių. Toliau, ketvirto straipsnio pirma dalis E. e vartotojų teisės yra daug e, didelis ryšys tarp e, tvirtinimo vartotojų teisų stiprinimo ir teisės aktų Mes nenumatome daug lėšų skirti tam, bet norėtume užtikrinti tam tikrą sinergiją su kitais straipsniais, kad būtų galima paremti mūsų politikos siekius. E, kai kas savo, kad galbūt tai turėtų būti perkelta į kitą programą, bet mes norėtume, kad būtų šiek tiek lėšų e, skirta konkrečioms priemonėms ir sinergijoms Toliau. E, Progress programa ir kitos programos ir e, DAFNE programa, e, nediskriminavimas, lyčių lygybė, rengdami ir gyvendami šį straipsnį norime užsitikrinti sinergijas tarp užimtumo darbo sąlygų. Taip pat noriu pasakyti, kad E, kita programa po užsims šiais dalykais. E, programa dėl socialinių pokyčių ir inovacijų užsim šiais dalykais. Taigi, mūsų nuomonė, reikia labai aiškiai apibrėžti šios programos e, aprepti ir pagalvoti, kokias galima tarp šių dviejų programų užtikrinti sinergijas. Ačiū. Dėkuoju dabar pone Lambert. Norėčiau padėkoti kolegoms už jų nuoširdžius, gražius žodžius. Tikiuosi, kad man pavyks deramai suformuluoti kompromisus dėl kai kurių aspektų. Kaip komisijos atstovai ką tik pasakė, e, kai kurie dalykai bus labai svarbu apibrėžiant tikslant mūsų diskusiją, turime pagalvoti, ką daryti su sinergija programos kontekste. Bus keliama klausimų dėl valdymo ir žinau, kad ekonomikos socialinių reikalų taryba kėlė šios klausimus dėl sąsajų ir E, generaliniai direktoratai teisingumo, e, užimtumo turėtų keistis informacija ir tai mums turėtų būti labai naudinga. Bus labai įdomu pamatyti, kaip e, mūsų patirtis, užtikrinant sinergijas, gyvenant vis įvairias programas gali mm, pasiteisinti, pavyzdžiui, pilietybės programą ir kitas programas. Pone Gions taip pat sakė, kad tikriausiai bendrasis finansavimas visoms sritims sumažės. Mes, mūsų komitetas suvokė šį dalyką ir teks restruktūrizuoti kai ką, bet tai nereiškia, kad atsiras daugiau lėšų. Dar e, galiu pasakyti, kad turėtume tikrai pozityviai dirbti toliau, Parlamentas tikiuosi e, dėryboms su taryba parengs tvirtą poziciją, nes tai yra labai svarbus mums klausimai. Ir manau, kad mūsų komiteto nariai tai puikiai supranta. Labai ačiū. Dėkuoju. E, spalio 8 nagrinėsime pakeitimus, paskui balsuosime. 9 spalio ir tada pamatysime mūsų komiteto nuomonę, ponė Gions. Kitas darbo tvarkės klausimas, aštuntasis, suteiksiu žodį Ram, Ramonai Nikol Manesku, kuri pakalbės apie direktyvos projektą skirtą keletą subjektų vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto į pašto paslaugų sektoriuose ir pirkimams. Bus aptarti pirkimai vykdomi šiuose srityse. 36 pakeitimai yra a, e, pateikti. Prašom. Uh, Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti kolegoms kurie pateikė pakeitimus šiai nuomonėj dėl komisijos pasiūlymo. Kaip jūs jau paminėjote, mes gavome 133 pakeitimus. Ir nagrinėdama šios pakeitimus, aš galiu pasakyti, kad man atrodo, jog mūsų komitetas sugebės uh, patobulinti šio teisės akto dokumentą, stiprindamas e, lygių galimybių, skaidrumo, nediskriminavimo aspektus. Tarp šių 133 pakeitimų yra keli pakeitimai, kurie iš esmės kalba apie tą patį. Ir aš kolegoms pateiksiu pasiūlymą dėl to, kaip jūs galim būtų apjungti, pateiksiu kompromisinius pakeitimus. Aš kalbu apie ketvirtąją konstatuojamąją dalį, kuriame kalbama apie bendrą viešųjų pirkimų vaidmenį, penktoji konstatuojamoji dalis, kurioje kalbama apie socialinius viešųjų pirkimų aspektus, 31 e, punktas, kuriuose kalbame apie socialinės e, įmonės šiam straipsniui yra pateikti keli pakeitimai. Čia mes taip pat minime ir nepalankiomis sąlygomis dirbančius asmenys. 55 straipsnis. Jam taip pat yra pateikti keli pakeitimai, kurie iš esmės yra panašus. Ir 70 straipsnis yra tas straipsnis, kuriam pateikti pakeitimai. Jau minėjau, kad pakeitimai yra geros kokybės ir nebejoju, kad mes sugebėsime patobulinti komisijos pasiūlymą. Tačiau yra ir tokių pakeitimų, kurie turėtų būti išsameu aptarti. Reikėtų juos aptarti ir su šiandien pranešėjais, ir su jų, jų autoriais. Pavyzdžiui, yra pakeitimų, kurie reikalauja, kad būtų nustatytos privalomos socialinės sąlygos arba yra pakeitimų, kurie e, prieštarauja tam, kad būtų atvertos rinkos. Taigi reikėtų dar juos aptarti ir pažiūrėti, ar mes sugebėsime dėl jų susitarti. Be to yra pakeitimų, kuriais reikalaujama panaikinti e, e, reikalavimą pasirinkti visuomet mažiausią kainą ir keli pakeitimai, kuriuose kalbama apie sutarties e, pasirašymo ir skirimo sąlygas. Šiems pakeitimams man nebus labai lengva pritarti ir tikiuosi, kad mes galėsime jūs išsamiau aptarti šešėlinių pranešėjų susitikime. 71 pakeitimas, kuriame kalbama yra apie voucherių sistemą. Aš suprantu, kodėl buvo pateiktas šis pakeitimas. Tačiau manau, kad dar reikėtų pagalvoti, ar šis dokumentas yra tinkama vieta tokiems dalykams reglamentuoti. 40 pakeitimas. Jis yra susijęs su horizontaliais klausimais, kurie nėra iš tikrųjų yra susiję su užimtumu. Tai šie horizontaliai klausimai labiau įeina į IMKO komiteto kompetenciją. Taigi šiuo klausimu turėtume panagrinėti mums priskirtą kompetenciją. Nes aš žinau, kad IMKO, tai yra atsakingasis komitetas, jau ketina keisti šias nuostatas ir teikti panašius pakeitimus. Taigi, iš esmės, kolegų pateikti pakeitimai yra labai vertingi vertingas įnašas į mūsų darbą ir norėčiau jiems už tai padėkoti ir nebejoju, kad galiausiai mes parengsime labai gerą pranešimą. Dėkuoju. Fransuas Kasteks. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, pirmiausia, aš norėčiau pabrėžti ir patvirtinti, kad e, ši direktyva bus labai svarbi tiek e, patiems e, transporto, energetikos ir pašto paslaugų sektoriui, tiek e, ir kitiems subjektams. Kodėl? Todėl, kad bendros ekonominės svarbos paslaugų statutas leidžia šioms įmonėms gauti finansavimą kuris neįeina į valstybės pagalbos apibrėžimą. Taigi šios įmonės traktuojamos yra kitaip nei kitos įmonės, kuriuoms paprastai tekamas konkurencijos taisyklės. Ir yra visiškai normalu, kad šios įmonės tu, turėtų laikytis tokių pat. Uh, Tokių pat taisyklių, kurios sakomos yra viešo, viešiesiems subjektams, kurie apibriešti yra uh, uh, tam tikrose e, direktyvose. Tai yra įsipareigojimas susijęs su, su užimtumo kokybė ir su visais kitais dalykais. Ir iš esmės aš pritariu pranešėjos e, pozicijai Tai yra, aš manau, kad būtina šią direktyvą e, taikyti ir vandens, ir energetikos transporto ir pasto paslaugų sektoriams. Negalima nei vieno iš jų e, neapimti. Jei mes e, patvirtinsime specifinę viešųjų pirkimų direktyvą skirtą konkretiems sektoriams, reikėtų labai aiškiai pabrėžti, kodėl egzistuoja tokia specifinė direktyva Ir todėl reikėtų šioje direktyvoje dar kartą priminti, jog šie sektoriai teikia bendros ekonomijos svarbos paslaugas ir todėl jos turi konkrečius įsipareigojimus, viešuosius įsipareigojimus. Ir šie įsipareigojimai yra ypatingi ir jie gal gali būti ir nepatogus. Tačiau kartu šios įmonės turi ypatingą statusą. Taigi dėl šių priežasčių aš pritariu visiems pakeitimams, kuriuose yra paminėtas 26 e, protokolas pridėtas prie ES veikimo sutarties. Šita, šis 26 protokolas yra susijęs su uh, bendros ekonominės svarbos subjektų veikimu ir jo, jo reglamentavimu. Ir jis teikia vie, viešosios valdžios subjektams uh, nemažai teisų tinkamai e, reglamentuoti šių subjektų veiklą. 14 sutarties straipsnis, ten taip pat apie tai kalbama ir aš manau, kad šios straipsnis būtina paminėti konstituojamoje dalyje ir taip pat reikėtų paminėti ir kitose uh, nuomonės vietose, nes manau, kad tai paaiškins, kodėl ši direktyva yra reikalinga. Tai tiek, ponė pirmininkė. E, Tomas man. Dėkui, Tomas man. Ne? Atrodo, niekas daugiau nenori pasakyti. Tomas Hendel. Ja, äh, Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Šiame kontekste norėčiau paminėti dar keletą aspektų, kuriuos beje jau ir pranešėja praminėjo. Ji paminėjo probleminės diskusijas e, dėl žemiausios kainos ir palankiausio pasiūlymo. Norėčiau aiškiai pasakyti, kad žemiausios kainos klausimas jau dažnai būdavo diskutuojamas parlamente visai kitose kontekstuose. Jeigu mes direktyvoje vėl iškelsime žemiausios kainos klausimą, tai tuomet e, rizikuosime, kad atsiras spaudimas darbuotojams. Tai yra, reikalaudami žemiausios kainos mes negalime toleruoti atlyginimų ir socialinio dempingo. Ir to negalima daryti būtent šitose vandens energetikos ir energetikos rytise, nes mes negalime komunalinių paslaugų tiekėjams primesti, kokios yra tos geriausios paslaugos, nes e, čia jiems reikia palikti atitinkamos erdvės. Kita vertus, jie turi tam tikrų įsipareigojimų pagal e, tarptautinius ir nacionalinius darbo teisės standartus. Manau, kad mes neturime e, kurti kažkokių naujų sąlygų, kurios e, e, e, neatitiktų įlo 94 e, konvencijos reikalavimo. O čia yra kalbama apie vienodą atlyginimą. E, atli, už vienodą darbą. Taigi, manau, kad jeigu mes orientuosimės į žemiausią kainą, tai tuomet rizikuosime, kad e, prasidės atlyginimų dumpingas, dumpingas tarp įmonių. Toliau, e, a, e, dėl to aš ir pateikiau 59 ir 112 pakeitimus, nes mes taip pat manome, kad e, keičiant operatorių reikia e, taikyti šios direktyvos reikalavimus, kad būtų ga, galima apsaugoti darbuotojus nuo galimo atlyginimų dempingo. Toliau kitas svarbus dalykas, manau, kad jis turi atsispindėti taip pat šiame dokumente, tai yra tas klausimas, kuris nuorat iškyla, e, kas bus su su kolektyvinėmis sutartimis e, mes turime e, nuolat turėti omenyje tas kolektyvinės sutartis, dėl to pakeitė, pateikėme 111 pakeitimą. Na ir paskutinis aspektas te, atitinkamų teisinių normų laikymasis. To galima pasiekti tik tai tuo atveju, kad kai pagrindinis sutarties vykdytojas ir visi jo rangovai bei subrangovai E, prisijimtų bendros atsakomybės. Jeigu mes kam nors, kam nors leisime nesilaikyti tos atsakomybės e, ir neapribosime e, rangovų ir subrangovų teisę, tai tuomet iškils tokia rizika, kad kai kurie, pavyzdžiui, subrangovai nebus priversti laikytis tam tikrų sąlygų ir tam tikrų sutarties nuostatų, todėl mes manome, kad visi e, rangovai ir subrangovai turi e, laikytis sutarties sąlygų. Ir čia taip pat yra labai svarbu, e, turint omenyje darbuotojų teises ir atly, dėrybas dėl atlyginimų ar dėl kolektyvinių sutarčių. Dėkoju. E, Birgit Sipel. Toliau Birgit Sipel. Dank, Frau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Nesu tiesiogiai susijusi su šiuo, su šiuo teisės aktu, tačiau norėčiau pasakyti vieną dalyką dėl aspekto, kurį paminėjo pranešėja. Tai yra dėl to, kad klausimas dėl įpareigojančių socialinių kriterijų yra sudėtingas. Man atrodo, kad toks pareiškimas jau kelia problemų, nes man atrodo, kad pakeitimai, kurie buvo pateikti šioje srityje, jų esmė yra tokia, kad reikia laikytis dabar egzistuojančių teisės aktų. Taigi nesuprantu, kodėl pranešiai tai kelia problemų, jeigu mes tą dar kartą pakartosime. Aišku, mes visi e, darome prielaidą, kad vis, vi, visų teisės nuostatų yra laikomasi, e, tačiau e, kita vertus mes dažnai e, savo komitete jau diskutavome apie tai, kad mes manome, kad reiktų laikytis tų teisinių nuostatų, tačiau dažnai subrangovai jų nesilaiko, todėl manau, kad nuostata, e, kad e, apie tai, kad e, visi rangovai ir subrangovai turėtų laikytis e, egzistuojančių teisės aktų, neturėtų kelti problemų. Taip pat man keista, kad kalbant apie kriterijus, e, negalima teikti, kad kad tas, kas nesilaiko teisės aktų, turėtų, jam turėtų būti užkerst, užkirsta teisė dalyvauti e, viešuosiuose pirkimuose. Man tai atrodo savaime suprantamas dalykas, nes jeigu kažkas e, nesilaiko teisės, nesilaiko įstatymų, tai jis negali dalyvauti tuose viešuosiuose pirkimuose, nes negi bus taip, kad aš nesilaikau įstatymų, bet vis tiek nepaisant to galiu dalyvauti e, viešuosiuose pirkimuose. Taigi manau, kad svarbiausias dalykas yra, kad būtų laikomasi visų e, įmanomų teisės nuostatų, ar tai būtų tartautinė teisė, ar nacionalinė teisė, ar, ar e, kolektyvinėse sutartise numatytos nuostatos. Ir tų e, nuostatų turi laikytis visi e, e, rangovai ir pagrindinis rangovas ir visi įmanomi subrangovai. Ir manau, kad tos horizontalios, tie horizontalūs klausimai E, neturėtų kelti problemų, tačiau dažniausiai būtent problemos iškyla, kai yra kalbama apie vertikales paslaugas, nes e, yra daug subrangovų, kurie nori uždirbti kiek įmanoma e, daugiau, bet tada tie subrangovai nesilaiko atitinkamų e, nuostatų. Manau, kad tam turime užkirsti kelią ir, ir kalbėti apie atitinkamas teisinės nuostatas. Ar dar kas nors nori pasakyti? Atrodo, taip nėra. Tokiu atveju suteiksiu žodį poniai Manesku. Ačiū, ponė pirmininkė. Visiems dėkoju kolegams, kurie pasisakė. Turiu pasakyti, kad visiškai pritariu tam, kad turėtume laikytis 26 protokolo, 26 e, protokolo Europos e, teisės įstatymų, visų socialinių darbo standartų E, viešųjų, viešųjų pirkimų srityje, ypač teikiant paslaugas, perkant paslaugas, kurios yra susiję su viešojo intereso sektoriais. Reikia labai atidžiai sekti, kaip yra apsaugomi darbuotojai, užtikrinamos jų teisės Sutinku su visu tuo, tačiau turiu Jums pasakyti, kad man netrodo labai gerai atviroje rinkoje esant laisvai konkurencijai versti e, taikyti tokius socialinius kriterijus. Mes galime e, gerbti Europos standartus, kaip sakiau, ir jų buvo laikomas iki šiol, galima E, juos dar pagerinti esant reikalui ir tikriausiai, kad toks reikalas yra, bet versti, e, taikyti privalomai socialinius kriterijus, tai gali užkirsti kelią konkurencijai užuot paskatinus e, laisvą konkurenciją rinkoje. Sutinku, kad reikia šios aspektus dar labiau aptarti Tikiuosi, kad e, su šešėliniais pranešėjais rasime gerą sprendimą, kuris tenkins visus ir šiuo aspektu. Tikiuosi, jog kitą savaitę Strasbūre galėsime surenkti atitinkamą posėdį ir galėsime detaliau aptarti visus elementus, kurie buvo paminėti šiandien. Dėkuoju pranešėjai. Aš e, norėjau pasakyti prieš jūs, atsiprašau, man kelia kai kas susirūpina, per, susirūpinimą per diskusijas. Negirdėjau, kad problemos, kurios sudarė už ES ribų, būtų konkrečiai paminėtos. Man atrodo, kad yra pakeitimas, kuris e, išspręs šią problemą ir savo nuomonę pateiks Tarptautinės prekybos komitetas, bet e, viešoje rinkoje bendraujant su trečiosiomis šalimis, atveriant viešąją rinką, skelbiant viešuosius pirkimus, trečių, kuriuose galės dalyvauti trečiųjų šalių įmonės, reikia žiūrėti, kaip E, bus užtikrintas teisingas sąlygų taikymas socialinių sąlygų prasme. Tai yra labai svarbus elementas ir manau būtina užtikrinti, kad mūsų komitetas e, nusiųstų tokį signalą. Ir jeigu jūs pasižiūrėsite dar į pakeitimus ir galbūt e, bus e, pateiktas pakeitimas, kuris e, spręstų šį konkretų klausimą, e, arba galbūt reikėtų pateikti žodinį pakeitimą, kuris apimtų šį dalyką, nes tai yra labai svarbus klausimas. Atsiprašau dar kartą pranešėjos, kad kalbėjau po jos, bet galvoju, kad visai naudinga buvo tą padaryti. Jūs kalbėjote apie tai, kad kitą savaitę renksite kompromisus e, Strasbūre. E, Mūsų kitas posėdis vyks rugsėjo 17, jau matysime tuos pakeitimus, o kitą dieną 18 e, balsuosime dėl pakeitimų. Dabar e, žodį, šį klausimą baigėme svarstyti. Kitas klausimas, kurį pristatys Marian Harkintai, yra Europos pristatymo prie globalizacijos padarinių fondo. 298 e, pakeitimai, 91 pakeitimas pateiktas, e, iš viso mums kyla problemų šiek tiek dėl tvarkaraščio su Žemės ūkio komitetu dar turime e, susitarti, nes e, dėl vieno straipsnio e, ketvirtos straipsnių trečios dalies Žemės ūkio komitetas turi tarti savo nuomonę. Dabar žodis pranešėjai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad džiaugiuosi, jog visos frakcijos mano, kad EGF yra labai svarbus. Išskirius vieną frakciją, kuri, kaip visuomet, pasiūlė atmesti komisijos pasiūlymą. Mes dar negavome visų komiteto nuomonių, dar Žemės ūkio komitetas ne, nepatikė savo nuomonės, bet visi kiti e, komitetai, e, e, regionų komitetas, socialinio ir ekonominio reikalų komitetas patikė savo nuomonės ir aš manau, kad tai yra labai svarbu. Kai kam iš jūsų tikriausiai yra žinoma, kad taryboje susidarė blokuojanti mažuma ir vakar aš buvau susitikiusi su pirmininkaučio šalies atstovais ir jie man pasakė, kad dėja ši blokuojanti mažuma auga prie jos prisijungia kitos šalis. Tačiau pirmininkantys šalis remia mūsų ketinimus, jie ketina teikti pasiūlymus ir man taip pat buvo pasakyta, kad mano pranešimo projektas yra labai geras pagrindas daryboms taryboje. Ypač jie gyrė mano ir jūsų požiūrį į ūkininkus. Kitas darbo grupės posėdis vyks rugsėjo mėnesį Ir buvo pateikta nemažai pakeitimų, kuriuose kalbama apie būtinybę numatyti didesnį bendrų finansavimo normą. Kai kurios valstybės narės tam pritarė, kai kurios ne. Be to, pirmininkantys šalis pabrėžė, kad labai svarbu, jog šis pasiūlymas būtų realistiškas, kad jį valstybės narės galėtų įgyvendinti. Kalbėdami apie ūkininkus, jie man pasakė, kad dauguma valstybė narių prieštarauja mūsų pasiūlymui, tačiau pasirodo, kad dabar maždaug pusė narių mūsų remia. Bet daug kas priklausys nuo biudžeto ir nuo bendrosios žemės ūkio politikos reformos savarankiškai dirbančių įtraukimas. Man buvo paaiškinta, kad kai kurios valstybės narės nežino tiksliai, kaip e, apibrėžti savarankiškai dirbančiuosius ir kaip, e, kokią statusą jiems surasti ir numatyti e, nacionalinėje teisėje. Ir jūs, ponė pirmininkė, taip pat iškėlėte dar vieną labai svarbų, bet dažnai nutilimą klausimą. Tai yra. Uh, mūsų darbo grafikas. E, Žemės ūkio komitetas, kiek aš žinau, balsuos dėl savo nuomonės gruodžio mėnesį, o tai reiškia, kad e, pirmininkantis Kipras e, negalės užbaigti šio darbo. Kipros savai man sakė, kad būtų puiku, jeigu jie galėtų iki savo pirmininkavimo pabaigos gauti parlamento nuomonę, nes tai sustiprintų jų pozicijas dėrybose. Tik aš manau, kad labai svarbu yra, bent jau mano galva, parengti parlamento poziciją kuo skubiau. Komentuodama pakeitimus, norėčiau pirmiausia visiems padėkoti. Kai kuriuose pakeitimuose yra pateiktas kitoks požiūris nei manasis, bet iš esmės aš manau, kad mes žengėme panašią kryptimį. Trumpai paminėsiu svarbiausius pakeitimus. Kai kuriais pakeitimais siūloma pakeisti pavadinimą, tačiau e, ir šį klausimą mes dar galėsime aptarti, kai kas taip pat kalba pakeitimas ir apie regioninės institucijas ir jų aktyvesnį dalyvavimą, nes tai gali e, patobulinti fondo e, veiklą. Pakeitimai taip pat yra pateikti ir dėl šios priemonės efektyvesnio naudojimo, e, dėl gebėjimo ją pritaikyti kuo skubiau. Na, be abejo, mes visi žinome, kad turi būti e, taikomas tam tikros procedūros. Žalieji, pažiūrėjau, šią problemą siūlo spręsti įtraukiant e, šią priemonę į socialinį fondą. Na, viena vertus tai gali pasirodyti, nebloga, kad tai yra nebloga mintis, tačiau nežinau, ar ją iš tikrųjų galima bus įgyvendinti. Yra pateikti ir pakeitimai dėl didesnės bendro finansavimo normos. Kai kuriuose pakeitimuose net paminėtas 29, e, 99 procentų skaičius, bet nežinau, ar tokį skaičių galėsime patvirtinti, bet galėsime dar apie tai kalbėti. Toliau, sąlygos, kuriomis e, galima būtų pasinaudoti šiuo fondu e, Kai kas, e, pavyzdžiui, minėjo apie tai, kad atleistų darbuotojų skaičius turi būti 200, kai kas sako, kad, kad toks skaičius turėtų būti ne, ne, ne mažesnis nei 200, o kita kolegė pasiūlė, pavyzdžiui, 500 skaičių. Aš manau, kad svarbiausias e, e, klausimas yra šio fondo taikymo sritis. Ar mes turėtume kalbėti apie labai smarkų ekonominės veiklos sutrikimą ir kaip apibriežti tokį smarkų ekonomijos veiklos sutrikimą. Kalbame, pažiūrėjau, apie tai, kad, kad e, reikės išvelgti į būtinį į tai, jog ne vien į darb, dirbančiųjų viename sektoriuje, viename regione skaičių, bet ir apie e, restruktūrizavimo padarinius, galimus restruktūrizavimo padarinius. Tai yra svarbiausias klausimas. Uh, nes nuo to priklausys, kaip bus naudojamas šis fondas ir kiek e, jo bus pasi, e, pasitikima. Ir ko, žinome, e, kokia buvo pirminė komisijos intencija, bet žinome, kad po to daug kas pasikeitė. Ir būtų įdomu išgirsti, ką komisija galėtų pasakyti šiandien. Uh, tai taip pat kelia ir kitą klausimą. Jei e, mes galime remti vieną sektorių, kodėl negalime remti kitų sektorių? Nes, e, e, pavyzdžiui, kai kažkas sako, mes negalime numatyti, kokie nu, nuostoliai galės susidaryti žemės ūkio sektoriuje, bet kodėl galime, galime daryti panašias prognozes kitose sektoriuose. Uh, Pane Steinberg e, taip pat e, e, kalba ir apie Europos garantijų fondą, bet vėlgi tą galėsime aptarti. Trumpai kalbėdama apie ūkininkus, galiu pasakyti, kad mes iš esmės sutarėme, kad ūkininkams nereikia taikyti ypatingos tvarkos, ypatingo režimo. Na, nuomonių yra skirtingų šiuo klausimu. Pone Zuber mano, kad apskritai reikia išbraukti ūkininkus, tam aš dėja negaliu pritarti. Bet iš esmės kiti kolegos, kaip ir aš, mano, kad ūkininkai turi būti traktuojami kaip ir visi kiti dirbantieji. Toliau savarankiškai dirbantis asmenys, kai kuriuose pakeitimuose siūloma juos išbraukti, tačiau, ta, tačiau yra vienas pakeitimas, kuriame, pažiūrėjau, siūloma parem, E, remti mikro įmonių vadovus, bet neremti smulkių ir vidutinių įmonių vadovus. Toliau kalbama taip pat e, viename pakeitime ir apie tai, kad sezoninius darbuotojus reikėtų neįtraukti į taikymą sritį. Man būtų įdomu iš pakeitimo autorių sužinoti, kodėl. E, pone pirmkė, trumpai. Toliau. Išmokos darbuotojams. Kai kas man mes manome, kad jas reikia labai gerai reglamentuoti ir kad šios išmokos negali pakeisti e, valstybinarių įsipareigojimų. Toliau, e, e, materialaus turto kompensavimas. Aš manau, kad komisijos pasiūlytas 35 tūkstančių skaičius yra per nek didelis. Aš siūlau 25 tūkstančių ribą. Pone Berės taip pat patikė įdomų pakeitimą. Pavyzdžiui, apie tai, jame kalbam apie tai, kad jeigu įmonė susiduria su sunkumais, tuomet turi, turi būti leisti darbuotojams sudaryti kooperatyvą ir tam, kad ši įmonė galėtų tęsti darbą. Tai yra gan įdomus pasiūlymus, jį dar reikės apsvarstyti. Ir ponas man ir kiti, e, ir skaitant ir mane, pakeitė, pakeitė pakeitimus, e, kuriuose kalbama apie tai, kad šis fondas turėtų būti taikomas kur kas aktyviau, kur kai. Uh, ir darbo grupė apie tai buvo kalbama. Valstybės narės ir fondo valdytoja turėtų bendradarbiauti kur kas geriau. Apskritai reikia pagerinti visų susijusių institucijų subjektai ir be abejo traukti socialinius partnerius. Taigi tai buvo trumpa pakeitimo apžvalga. Kaip aš jau minėjau, mano galva svarbiausias klausimas yra e, tai, ar įtraukti įmonių restruktūrizavimą ar ne į sąlygų apibrėžimą. Ir paskutinis dalykas, kurį aš noriu pasakyti, kad taryboje yra blokuojanti mažuma, o tai reiškia, kad yra valstybių narių, kurios mano, jog mes kalbame apie dalyką, kuris neįeina valstybių narių kompetencija, o Kipras mano, kad, yra, kad tai yra daugiausia susijęs su biudžetu Ir e, kuo skubiau parlamentas ir konkrečiai mūsų komitetas galės pateikti savo nuomonę apie EGF, e tuo geriau bus, e, tuo skubiau mes galėsime užtikrinti šio fondo ateitį. Dėkuoju, ponas Serkas, o paskui ponas Tomas Man. Labai ačiū, ponė pirmininką. Aš kalbu Federiko Dardeno vardu, kuris dėl negali būti e, dabar posėdėje. Norėčiau e, pristatyti nuomonę e, ir taip pat pakomentuoti pakeitimus. Turime porą problemų Pirmiausia, mes turime galvoti, kaip mes, Europos parlamentas, savo prievalės e, įvykdysime. Egzistuoja tam tikrų prieštarų tarp fondo veiklos ir jo ateities. Ir kaip, kad taryba ir komisija dabar žiūri į fondo ateitį. Europos Sąjunga turi spręsti globalizacijos sukeltas problemas. Dabar išgyvename e, krizę ir matome, kad norima visiškai atsisakyti šios E, priemonės, taip nebus išspręstos visos problemos dėl to, kad veikla yra perkeliama kitur, tačiau jau dabar pagalba yra gavę dešimtis tūkstančių darbuotojų, net ir šalyse, kurios dabar sudaro taryboje blokuojančią e, mažumą. Tai yra absurdiška. E, kai kurie žmonės tarsi elgesi kaip visiškai, visiškai nusistatę prieš ES, bandydami atsisakyti uh, E, šio fondo mes turime galvoti, kaip apginti Europą, kuri, Europos Sąjungą, kuri gyvuoja daugiau kaip 60 metų. Tai yra maža biudžeto dalis, tai yra e, simboliška. Negi mes dabar viską e, sumažinsime. Kodėl, pavyzdžiui, norime sumažinti finansavimo darbuotojų apmokymui? E, Taigi, ponė Harkin, mes pirmiausia norime, kad Europos parlamentas pasiūstų aišku signalą, jog norime, kad šis fondas gyvuotų ateityje ir jūs galite e, tikėtis mūsų paramos dėl šio dalyko. Antras dalykas. Kai kas nori e, atsikratyti šio fondo ir e, dėl to bandoma visiškai atimti esmę iš jo bet dėl Europos, dėl Europos praktinių priežasčių reikia išlaikyti fondą, reikia spręsti problemas susijusią su krize, globalizacija. Žemės ūkis susiduria su didelėmis problemomis, bet šis fondas neįspręs žemės ūkio problemų. Ūkininkai turėtų turėti galimybę naudotis fondo lėšomis e, pagal bendrąją logiką, kaip kad, pavyzdžiui, savarankiškai dirbantis, bet neturėtume mes vis tik tai labai pakeisti jo sąlygų, kad konkrečiai būtų skirtas šis fondas žemės ūkiai. Yra pateikta pakeitimų, kurie aiškiai turi apibriežti, aiškiai apibriežti tikslus fondo Jeigu mes norime turėti pagrindų teisės aktą dėl restruktūrizavimo, e, tai reiškia, kad tas e, fondas atitiks e, tokius ketinimus. Aš tada su to sutikčiau dėl finansavimo dydžio, ypač bendrovėms. Mes sakome, kad bendrovės turi prisidėti prie finansavimo. Sakoma, kita vertus, kad, kai, kad turtingesnės šalis turėtų mokėti daugiau, bet tai yra skaidimas. Galbūt tai nėra bloga mintis. Tačiau dabar pačiam fondui iškilo pavojus. Ir tai gali sukelti problemų Ir mes turime galvoti, aišku, norėtume daugiau lėšų, tačiau turime elgtis apdairiai ir galbūt pasakyti už dabartinę padėtį ir dabartinį statusą. Toliau dėl praktinių priežasčių, aš stebėjau, kaip fondo lėšos buvo panaudotos mano šalyje, pasakysiu, kad ne visos lėšos yra panaudojamos ir galbūt mes sumažinti galėtume reikalaujamą darbuotojų skaičių, bet praplėsti kategorijas. Europos parlamentas e, bet kuriuo atveju remia šį fondą ir tai yra sveikinas žingsnis, mes atstovaujame piliečiams ir suvokiame, su kokiomis problemomis susiduria biudžetas. Tuo pat metu mes esame įsipareigoję pirmiausiai savo rinkėjams, ypač e, net turtingesniems. Dėl to turime aiškiai kalbėti su taryba ir taryba turi aiškiai išgirsti, kad nereikėtų susilpninti jau ir taip nedaugelio skaičiaus priemonių, kurias turi ES sunkmečio laikais. Ponas Baroso ir e, komisijos kolegė yra įsipareigoję pratesti fondo veiklą. Paskaitykite laikraščiuose bibliotekoje, apie, kas apie tai pasakyta ir paskaitykite, kas sakoma, kalbama taryboje. Bet mes turime šį dalyką ginti iki pat pabaigos. Dėkoju. Dabar ponas Tomas man. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau e, pritarti tam, ką pasakė E, ponas Serkas, mano šalyje taip pat buvo tam tikrų abejonių dėl prisitaikymo prie globalizacijos padarinų fondas. Jeigu šitas fondas turėtų būti simbolis kažkoks, maža kažkokia paguoda, tai yra labai neteisingas požiūris. Žmonės turi suprasti, kad. E, e, Susidūrus su žimtumo problemomis reikia turėti galimybę kažkaip kurti tvarumą. Todėl e, aš, aišku, šiaip džiaugiuosi, kad yra šitas fondas ir šitas fondas nėra labai stambus, kalbant apie lėšų kiekį, tačiau jisai gali būti labai reikšmingas, e, padaryti daug teigiamo, teigiamų dalykų, kadangi mes esame dabar transliuojami internete. Aš norėčiau pasakyti, kad žmonės visi žino, kas vyksta ir parlament, parlamentarai gali e, suvokti, kad e, tiem žmonėm, kurie susiduria su nedarbu, mes galėsime padėti tik tada, jeigu tas, tas, to fondu bus praktiškai naudojamasi. Ir e, ž, organizacijos žmonės veikiantis vietose valstybėse narėse turi žinoti, kaip veikia šitas fondas, kad tokiu būdu būtų galima teikti konkrečią pagalbą. Pinigai ne, neskirstomi kažkaip E, pavyzdžiui, didžiosioms įmonėms ar panašiai, e, jie turi būti skiriami tik tai tais atvejais, kai yra didžiulis e, poreikis gauti tuos lėšus. Žemės ūkio sritis. Ir dauguma pakeitimų, kurie su tuo susiję. Iš tiesų, žemės ūkiui yra skiriamos lėšos iš visų kitų fondų. Žemės ūkis gauna pakankamai išmokų ir pagalbos, taigi nereikia žemės ūkiui skirti lėšų iš šio fondo. Toliau, dėl biurokratinės procedūros. Aišku, ši procedūra yra biurokratinė, tačiau e, mes turime kol kas gerą pavyzdį, kad, kuriuo galime parodyti, apie ką mes kalbame, ką e, norime finansuoti. Ir galbūt reikia įtraukti parlamentarus labiau į šią veiklą ir e, iš tiesų tas sažiningumas, teisingas paskirtimas, paskirstimas turi būti labai svarbus aspektas, nors kartais ir e, procedūra atrodo labai biurokratinė. Taip pat e, norėč, man susidaro įspūdis, kad E, daugumą pakeitimų, ypač tie, kurie skirti jaunimo nedarbų, jie yra svarbus dėl to, kad jaunimui yra labai sunku e, įsitvirtinti darbo rinkoje ir mes turime pasirūpinti, kad jie turėtų tam tikrą užnugarį. Ir e, manau, kad būtent e, e, lėšos iš Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo galėtų padėti. Ir man gaila, kad kai kurios valstybės narės iš tiesų turi tam tikrus stereotipus ir, ir balsuodamos blokavo šį sprendimą remdamasis tai, tais stereotipais. Tačiau man atrodo, Marian, kad tu puikiai padirbėjai ir kad tai yra tikrai svarbus pranešimas. Mes visi vertiname tavo darbą. Ačiū.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 savo komitete mes turėtume pasvarstyti, atsakyti į tokį klausimą, kiek ES politika ir visos ES institucijos e, iš tiesų padeda užkirsti kelią darbuotojų atleidimams iš darbo, o kiek tik tai blogina situaciją. Ir tai yra klausimas susijęs su e, šio fondo veikla. Nelauktų, netikėtų krizinių situacijų koncepcija slypi e, šio, šio, šio, šio fondo koncepcijoje. Tačiau, kai troj, tas, ta vadinamoji trojka, tas trejetas keičia savo nuomonę, tai tuomet mes galime aiškiai sakyti, kad nėra prisiemama atsakomybės už tą politiką, kuri yra vykdoma. Taigi esminis klausimas yra šio fondo kriterijų klausimas. Ir pagrindinis kriterijus turėtų būti uh, darbuotojų skaičius. Taip pat mes siūlome, kad e, skirtingi regionai būtų skirtingai traktuojami. Šitas fondas galėtų e, būti taikomas tam tikram sektoriui, neatsižvelgiant į regioninį aspektą. Ir tokiu būdu būtų galima apriboti fondo lėšų skirimą tam tikriems atvejams. Taip pat turime galvoti apie bendrą finansavimą Mes manome, kad yra teisinga tai, taikyti įvairias įmanomas priemonės, ypač bendro finansavimo priemonės. Dėkoju. Toliau, ponė Lambert. Is... Dėkoju. Pane Kornelisin yra mūsų šešėlinė pranešėja šiuo klausimu, tačiau šiuo metu jį dalyvauja konferencijų žimtumo klausimu, todėl aš e, ją pavaduosiu. Aš norėčiau pasakyti kelias pastabas. Pane Harkina apie e, daug ką jau kalbėjo ir aš e, nepavydžiu kolegijai, nes e, patikta daug pakeitimų ir jie dažnai žengia skirtingomis kryptimis. Kalbėdami apie taikymo sritį, galiu pasakyti, kad jog mes manome, jog labai sunku yra paaiškinti kodėl mes padedame žmonėms, kurie nepanukentėjo nuo globalizacijos bet kartu ir, ir negalime paremti paraiškų, kai kurių paraiškų. Ir todėl 138 pakeitimu mes prašome praplėsti taikymo sritį. Ūkininkai. Jau daug apie tai buvo kalbėta. Mes manome, kad mes galime pritarti tam, kad ūkininkai būtų įtraukti į šio dokumento takymo sritį tik tokiamis pats sąlygomis, kaip jie yra įtraukti visi kiti dar, darbuotojai. Ir manau, kad e, pagalba, pagalba ūkininkams neįeina į AGF e takymo sritį. Taip pat manome, kad jog mums reikia daugiau lankstumo kai kuriuose sektoriuose, nes e, O tuomet, kai vienas sektorius, koks nors sektorius yra trak, e, e, traktuojamas e, išskirtinai, tuomet labai sunku yra tokį lakstumą užtikrinti, nes dažnai sektoriai tarpusavį yra susiję ir manau, kad mūsų pozicijos daug, jei nepakeisim savo pozicijos, mūsų niekas nesupras. Aš manau, kad galima remti ES kaip projektą, tačiau galima visiškai prieštarauti pristaikymą prie globalizacijos fondų ir mes tikimės, kad komisija galės atsižvelgti į mūsų nuomonę. Nes šis fondas turėtų būti taikomas tam tikromis ir e, aiškiai apibrieštomis aplinkybėmis, o dabar panašu, kad jisai yra dažnai panaudojamas politiniais tikslais. Ir žinome, kad e, ypač kai kalbame apie bendrą finansavimą, kad kai kurios valstybės narės e, e, visiškai e, visą pagalbą finansuoja, kartais ją finansuoja pačios įmonės, o kai kuriuose šalise valstybės nieko nemoka. Šią situaciją reikėtų spręsti ir mes manome, jog jei ši priemonė yra pirmiausia skirta solidarumui parodyti, tuomet turėtume toms šalims, kurios susiduria su uh, ekonominiais sunkumais, būtų, turi būti taikoma didesnė uh, e, bendryjai, ben, uh, didesnė bendrijos benfinansavimo norma. Štai kodėl mes patikime savo pakeitimus, patikime ir kitų pakeitimų. Uh, Aš dabar nekomentuosiu, nebejoju, kad mes galėsime su Marinu, su šešėliniais pranešėjais juos aptarti tam, kad šis dokumentas būtų konkretesnis. Ir mes visi taip pat esame susirūpinę dėl agri elgesio ir, ir to, to, šio klausimu visiškai pritarėme mūsų pranešėjai. Filip Bulion, kaip ir siūlyti, pirmie aš kalbėsiu labai trumpai. Aš pritariu tam, ką pasakė ponės Sirkas ir ponas Man. Aš esu įsitikinęs, o jūs žinote, kad Prancūzijoje buvo pritaikytas šis fondas 2000 pežo darbuotojams, kurie buvo atleisti. Ir aš pritariu tiems iš jūsų, kas mano, jog šis fondas neturėtų būti taikomas ūkininkams ypatingomis sąlygomis. Aš manau, kad yra nemažai biudžeto eilučių, kurios yra skirtos pagalbai ūkininkams ir jas galima būtų panaudoti tam, kad galima būtų uh, išmokėti kompensacijas ūkininkams e, dėl nuostolių, kuriuos jie gali patirti dėl e, tarptautinės prekybos susitarimų. Aš taip pat pritariu 55 milijonus skaičiui. Uh, Manau, kad e, tai yra e, naudingas e, pasiūlymas. Ir baigdamas, aš manau, kad šis fondas pirmiausia turėtų būti suvokiamas ne kaip išlaidos, o kaip investicijos į perkvalif darbuotojų perfak, perkvalifikavimą ir į, o, įmonių restruktūrizavimą. Nes iš šio fondo lėšų finansuojame ir, e, finansuojame yra pirmiau, finansuojamas atleistų darbuotojų mokymas. Ir taigi tai yra investicija pirmiausia. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Sako ponė Regner, Aš norėčiau taip pat padėkoti kolegoms už, už tai, ką jie pasakė ir nenorėčiau kartotis. Visų pirma, reikia pabrėžti, kad e, nereikia sumenkinti e, Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo. Tai yra tikrai sėkmingas fondas ir jis tikrai veikia sėkmingai, nes jisai tiesiogiai padeda tiem žmonėms, kurie susiduria su sunkumais darbo rinkoje. Jis nepalieka likimo valiai tų nukentėjusių žmonių. Todėl e, tikrai tai yra svarbus instrumentas ir kartais kyla klausimas, galbūt kai, kur, kai kurių valstybių narių e, vyriausybės galėtų e, taip pat pa, pa, padėti taip pat tiesiogiai veikti. Kalbant apie darbuotojus iš Austrijos ar, ar Vokietijos, dažnai būna taip, kad tos turtingosios valstybės Mm, pamiršta, kad ir, ir jų šalise yra e, darbuotojų, kurie, kurių darbo vietoms taip pat e, kyla rizika. Todėl man atrodo, kad yra labai svarbu čia nedaryti skirtumo tarp šiaurės ir pietų Europos. E, kai galbame apie tuos žmonės, kurie gaus išmokas iš šito fondo. Išmokos žemės ūkiui e, visi kritikavo, aš tą taip pat e, kritikuočiau, nes yra pakankamai įvairių priemonių e, skirtų žemės ūkiui. Man atrodo, kaip tik yra labai svarbu skirti lėšas jauniems bedarbiams. Ir aš manau, kad jeigu yra E, daug norinčių, kad EGF būtų panaikintas, tai galbūt tada reiktų, būtų prasmingiau įkurti kažkokį naują fondą, kuris būtų skirtas tik kovai su jaunimo nedarbu, nes šioje srityje yra dar daug ką nuveikti. O šiaip tai e, tą Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondą reikų stiprinti ir E, neskirti jo lėšų žemės ūkiui, nes žemės ūkis gauna pakankamai paramos iš kitų e, priemonių. Ačiū. Merci beaucoup. Labai ačiū. Pirmiausiai norėčiau padėkoti pranešėjai, nes jeigu dirbsime toliau taip, tai darbo užimtumo komitetas turėtų neblogai, neblogų rezultatų pasiekti dabar dėl kalendoriaus Mums reikia labai greitai tarybai parengti tekstą tvirtą, kuris atspindėtų Europos parlamento poziciją. E, Žemės ūkio komiteto kolegos aš nežinau, e, kokia jų e, darbo tvarkė, kalbant intelektinę prasme, bet manau, kad nestrukdys mūsų darbams tai. Ir dar e, pasakyčiau e, tai, kad jeigu žemės ūkis nebus e, įtrauktas, aš apie tai kalbėsiu su kolega De Castro, teisime tada galvoti, kaip toliau plėtosime argumentus. Aš vieną šalį puikiai pažįstu ir žinau, kad šis signalas jau aiškus reikėtų galbūt atskirai e, ūkininkams žemdirbiams numatyti kažkokį fondą. Nes kitaip e, bus manoma, ūkininkai pradės manyti, kad nebegalima pragyventi iš žemės ūkio veiklos ir E, žemės ūkis e, Europoje tarsi galvojama e, liks rankose tų, kas sudaro sutarimus dėl laisvosios prekybos, dėl jaunų, ūkin, jaunų bedarbių. Manau, kad galima pasitelkti kitas priemonės, Jūta Stendriuk apie tai kalbėjo. Mes turime kaip prioritetą jaunus bedarbius, bet uh, turėtume galvoti apie tai, kaip pasitelkti Juto Steinberg pranešimą šį signalą, kad galėtume pasiūsti. O dabar norėčiau padėkoti pranešėjai. E, turime tęsti darbą, galvoti apie tai, kaip apsaugoti įmonės, kurios bankrutuoja. O dabar E, reikia galvoti taip pat ir apie tai, kad skaičių darbuotojų e, sumažinti dabar yra, pavyzdžiui, 500 darbuotojų, bet jeigu kalbėsime apie kooperatyvus ar kitas įmonės, tai yra pernelyg aukšta riba. Marian e, Harkin vakar darbo grupėje kalbėjo ir apie kitą aspektą. Aš nemanau, kad tai atsispindi pakeitimuose, nes nebuvo anksčiau apie tai kalbama, bet man atrodo, kad reikėtų šį klausimą įtraukti, galvojant apie kompromisinius ar žodinį pakeitimus. Tai yra e, Europos e, komisija ir informacijos rinkimas. Vakar mes e, kalbėjome apie pasiūlymus, kuriuos pateikė Filip Bulen. Bet nei viską žiūrime, e, žiūrima vienodai. Ir e, žinome, kad buvo m, pagalba suteikta e, automobilių gamintojams, bet e, žinome taip pat, kad e, ko, praeina nemažai laiko, kol valstybė narė e, pateikia dokumentus, reikia numatyti tam tikrą laikotarpį, per kurį jis sužinos, ko trūksta ir tada numatomas aštuonių mėnesių laikotarpis, nes kitaip, jeigu nebus tiksliai nustatyti terminai, niekas nenorės e, skubėti. Mes turime e, rasti būdą, kaip paspartinti visą procedūrą ir turėtume galvoti, kaip galima įtraukti šį klausimą. Pone Harkin. Ačiū, tikrai mes neturime daug laiko, taigi neminėsiu atskirų e, minčių, bet keletą dalykų pasakysiu papildomai galbūt prie diskusijų. Vien išgirdau e, kritikos dėl fondo. Pirmiausiai sakoma, kad nedaugelis valstybių e, kreipėsi, bet pagal vakarykščią komisijos ataskaitą 20 šalių jau kreipėsi. Uh, Valstybės narės, kurios e, išgyvena didesnius e, finansinius sunkumus, e, tai yra Portugalija, Airija, Italija, Graikija, Ispanija, sakoma, neprašo pagalbos. Pagal statistinius duomenys iš komisijos, vakar aš greitai pasižiūrėjau tai, 41 iš, procentas iš visų paraiškų iš tų penkių šalių kaip tik atėjo. Taigi tos šalys naudojasi globalizacijos fondu tą galima pasakyti po visų aštuonių veikimo metų. Tai yra labai svarbus pastebėjimas. Antras pastebėjimas, apie tai kalbėjo ponas man. Globalizacijos fondas gali dirbti veiksmingas. Jeigu paskatysime tarpinę ataskaitą pamatysime, kad 41 procentas darbuotojų reintegruoti, taigi fondas veikia veiksmingai, mums reikia dar daugiau informacijos iš komisijos, reikia, aišku, gerinti veiklą visą laiką, bet tai nėra švaistimas pinigų bedarbiams be jokių rezultatų. Ir dar paskutinis pastebėjimas taip pat siesi su pono mano pastabomis. Taip, yra daug biurokratijos, bet yra gerų uh, ir pavyzdžių, kas dirba skiroje darbo grupėje grupėje dėl šio fondo žino, e, kai, kokie tai rezultatai ir pavyzdžiai. Pavyzdžiui, dėl Ispanijos e, žinome, kad pareiškimai nagrinėjami labai veiksmingai, labai gerai ir tai yra susijęs su geru bendradarbiavimu tarp valstybių narių atitinkamų valdymo institucijų ir komisijos. Kai viskas vyksta sklandžiai, tada e, pagalba suteikiama greitai. Mes dabar matome daugiau paš, paraiškų ir e, bandoma valstybėse narėse e, personalizuoti tokias paslaugas, tai reiškia, kad darbuotojams nereikės ilgai laukti ir kuo e, labiau sutrumpinsime terminus, tuo greičiau valstybės narės pradės naudoti tas personalizuotas darbuotojams būtinas paslaugas. Paskutiniai pastebėjai. Aš kalbėjau su kai kuriais tarybos atstovais ir kitais ir sužinojau, kad ne to šalis, kurie sudaro, priklauso blokuojančiai mažumai, e, nesutarė dėl finansavimo, pavyzdžiui, jų ministerijos e, užimtumo ar socialinių reikalų ministerijos tarpusavė taip pat nesutarė, dėl to reikia fondo ar ne. E, dažnai darbo užimtumo ministerijos ar socialinių reikalų ministerijos gali remti e, fondo egzistavimą, bet finansų ministerijos dažnai priešinasi tam tose blokuojančiose šalyse. Ir galbūt galima kaip nors įtakoti tai, bet e, jau numatytos tam tikros e, datos šešėlinių koordinatorių e, pranešėjų susitikimams dar laukime, kol bus patvirtintos salės. Labai ačiū. E, išnagrinėsime e, pakeitimus ir kompromisus spalio 8, 9 spalio balsuosime, o paskui pasižiūrėsime, pakalbėsime su Žemės ūkio komitetu, kaip integruoti jų punktus, bet prašome balsuoti gruodžio 3, atrodo punktai ne visiškai mums tinka. Toliau grįžtame prie šešto e, darbo tvarkės punkto. Neturėjome daug e, laiko, neturime daug laiko spręsti šiam klausimui. Kalbėsime apie pakeitimus, dėl e, reglamento projekto dėl antžeminių paslaugų sąjungos oro uostose ir tarybos direktyvos 9667 panaikinimo. Prašom. Ačiū pirmininkė. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos, visi, visi tie pakeitimai, kuriuos gavau, padėjo man puikiai praleisti atostogas. Turėjau galimybę pabūti per atostogas parlamente ir parengti keletą kompromisų. Ir pamatysite, kad daugumą atvejų e, mes tiesiog einame tą pačią linkmę ir jau netgi gavau pirmasias reakcijas į tuos kompromisus. Dėkoju visiems už tai, kadangi ne, liko nedaug laiko, tai pabrėšiu e, pagrindinius dalykus. Labai svarbus pakeitimas yra tavo džin. E, E, žinau, kad dauguma norėtų, kad nebūtų direktyva šiuo klausimu, kad būtų palikta, paliktos kompetencijos valstybėse narėse. Tačiau manau, kad turime galimybę dabar svarstyti esminius klausimus ir įtraukti socialinės pusiausvėros klausimą. E, e, dauguma kolegų, teikdami savo pakeitimus, netgi ir patvirtino šitą mano nuomonę. Ir aš džiaugiuosi, kad mūsų komitetas e, turi savo kompetenciją šioje srityje ir transporto komitetas nepakeis mūsų kompetencijų. E, pereinamųjų nuostatų taikymas, tai yra 26-27, tai yra iki 30 pakeitimo, visus tuos pakeitimus galėčiau perimti pilnai, jiems tikrai pritariu. E, nes Tomas Hendel ir visi kiti kolegos, kurie pateikė tuos pakeitimus, jie iš tiesų mano taip pat kaip ir aš. Toliau 33 pakeitimas. Juta, Evelin ir Alessandro pateikė šį pakeitimą. Čia vėlgi mes turime e, dalintis kompetencijomis su TRAN komitetu. E, manau, kad mes turėtume pagalvoti apie šią temą, tai yra svarbi E, sritis, tačiau skirtingose ES oro uostuose yra skirtingos situacijos ir jeigu būtų e ASA e, ir jos standartai galiotų, tai kiltų problemų dėl skirtingų regioninių, e, dėl regioninių skirtumų, nes yra, pavyzdžiui, oro uostai, kur yra teikiami pavojingi, ypatingai pavojingi kroviniai ir jeigu e, bus taikomis, taikomos kažkokios e, vieningos normos, nebus atsižvelgta į skirtingų oro uostų specifiką. Taigi man šis pakeitimas dar kelia problemų. E, 34 ir 35 Tomo ir Veronikos pakeitimai dėl minimalių standartų e, kvalifikacijos kelimui e, man tikrai patinka. Filipo pakeitimas taip pat yra panašus. Aš parengiau kompromisinį pasiūlymą, kuriame atsispindi jūsų visų idėjos. Dėl e, bagažo tvarkymo pritariu tiems pakeitimams, nes kalbant, kad apie tai mes vis gaunam informaciją tai, e, iš oro uostų. 38-40 dėl socialinio saugumo e, pakeitimai nekelia man problemų. Čia yra kalbama apie darbo sąlygas ir apie atlyginimą už darbą. Aš parengiau kompromisinį tekstą, pamatysite, kad e, jame atsispindi visų jūsų idėjos. Didžiulę problemą man kelia 43 pakeitimas, kurį pateikė Jūta ir Alessandro. Jūs norite, kad būtų e, išplėsta taikymos rytis, kad būtų kalbama ne tik apie tas kategorijas, apie kurias mes dabar kalbame, bet kad būtų kalbama apie visas kitas septynes kategorijas. Tai man kelia didžiulę problemą, e, mėla Jūta. Tose septyniose kitose kategorijose jau veikia atvira konkurencija ir tai veikia puikiai. Taigi mes negalime, kalbėdami apie sritį, kur puikiai, kur yra puikiai reglamentuota kalbėti, kad mums reikia dar kažkokių papildomų socialinių nuostatų. E, nes kitaip mes galime e, tuomet atsisakyti apskritai oro uostų veiklos administravimo, nes tai yra labai sudėtingas rytis. O tos keturios e, kategorijos yra tokios, tos keturios rytis yra tokios, kuriuose yra E, ribojamas konkurencingumas, tai yra e, tokios sudėtingos, e, pavojingos rytis, kurios yra susijęs su kova su terorizmu, su paslaugų tiekiamų keleiviams kokybė ir taip toliau. Toliau Nadija 47 pakeitimas į įsipareigojimas taikyti įmonių perėmimo garantijas Aš pritariu šitiems pakeitimams, taip pat e, pritariu 51, 52 pakeitimui, pasiūliau čia kompromisinį tekstą, taip pat pritariu e, e, skaidrumo pasiūlymams, kuriuos pateikė Juta ir Alessandro dėl paslaugų ir saviteikos, taip pat aš E, pritariu tiems pakeitimams, e, taip pat kalbant apie e, darbuotojų saugumo patikras, taip pat pritariu dėl 69 pakeitimo, dėl profsąjungų mūsų uh, E, taip, mūsų pozicija yra taip pat tokia. E, dėl kvalifikacijos kelimo, tai yra 71-74 pakeitimai, e, pritariu jiems, nes mes norime, kad darbuotojai būtų atitinkamai ruošiami, lavinami, tačiau čia vėlgi reiktų taikyti apribojimus dėl EASA. E, e, e, e, e, e, e, e, dėl E, kvalifikacijos kelimo įsipareigojimų, kad tie kvalifikacijos kelimai vyktų reguliariai, tam tikrai pritariu, nes šis rytis yra pernelik jautri, todėl turime užtikrinti atitinkamą darbuotojų kvalifikaciją. E, taigi, gerbiama pirmininkė, e, taip pat aš pritariu jūsų pakeitimams dėl kvalifikacijos kelimo kursų trukmės Taip pat pritariu pakeitimams e, nuo 80 iki 90, taip pat nuo 91 iki 96 dėl ataskaitų rengimų taip pat pritariu ir tai atsispindi mano kompromisiniuose pasiūlymuose. Čia netgi nereikėjo jokio kompromiso, tiesiog perėmiau jūsų mintis ir e, nes tikrai mums reikia labai e, tikslių ataskaitų apie personalą. Toliau 97. Jutos Evelin ir Alessandro pakeitimas. Man labai patinka e, darbuotojų teisų apsauga. Dėl šio klausimo parengiau atit, e, naują kompromisą, bet pamatysite, kad jūsų idėjos atsispindi. Taigi beveik visiems pakeitimams pritariu. E, išimti sudaro tik 5 ar 6 pakeitimai. Taigi manau, kad tai yra labai geras ženklas ir man, kad mano pranešimas nėra. E, kažkoks netinkamas. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms ir e, tikiuosi, kad kitą savaitę Strasbūrę galėsime padiskutuoti ir galėsime įtikinti e, transporto komitetą, kad jis perimtų mūsų poziciją ir tikiuosi, kad sėkmingai balsuosime parlamente. Dėkoju. Explique, uh... Dėkoju Jums už tai, kad Jūs viską pa paaiškinote. 27 pakeitimai. Ir dabar šešėlinė pranešėjai gali, gali pristatyti savo poziciją, kiekvienas turi po dvi minutės. Pirmoji kalbės ponia, ponia, ponia Štandek ir priminu, kad kiekvienas turite po dvi minutės. Dėkoju, ponia pirmininkė. Manau, kad visi turime omenyje darbuotojų interesus ir visi žinome, kokios problemos kilo anksčiau, kuomet buvo liberalizuojama rinka. Ir jeigu mūsų nuomonės išsiskiria dėl tam tikrų aspektų, tai nieko blogo, nes rinkiminėje kovoje galėsime tą pasitelkti, ypač mes, socialdemokratų frakcija. Mes esame beje įsitikinę, kad įmonėje negalima turėti antros klasės darbuotojų. E, ir kai kalbama apie įmonių perėmimus, man kyla bejonių dėl teisinių aspektų, kaip galima užtikrinti tą darbuotojų apsaugą. Ir dėl to mes e, pateikėme pakeitimus dėl perėmimų, įmonių perėmimų gar garantijų. E, dėl kitų aspektų mes manome, kad yra gerai, kad būtų e, kiek įmanoma aukštesni standartai taikomi, tačiau būtų labai svarbu, kad būtų e, kažkokia institucija, kuri nustatytų minimalius standartus, kurie galiotų visai Europai ir ne tik ES valstybėms narėms, ir aišku, turime omenyje, kad yra atitinkamų e, specifinių oro uostų valstybėse narėse ir tai taip pat atsispindi mūsų pakeitimuose. Ten mes aiškiai pabrėžiame, kad reikia e, atsižvelgti į vietos specifiką. E, Toliau sąžiningos darbo sąlygos, geri atlyginimai, e, kolektyvinės sutartis. E, tai yra mums aktualios temos, tai atspindi mūsų poziciją, ypač kalbant apie operatorių keitimą. Dėl E, to pakeitimo, kur siūloma atmesti komisijos pasiūlymą, aš manau, kad mes turime padaryti savo namų darbus, net ir tam atveju, jeigu komisij, komisijos pasiūlymas bus netmestas. Manau, kad vėliau e, plenarinėje sesijoje dar galėsime apie tai pakalbėti. Dėkoju toliau, ponė Kirš. Dėkoju, aš kalbėsiu apie uh, 12 e, straipsnį ir kompromisinį pasiūlymą, kurį mums pateikiai, kaip būtų galima užtikrinti darbuotojų teises. Mano kompromisas 47, e, mano pakeitimas 47, pakeitimas būtent ir kalba apie tas garantijas darbuotojams. Tikiuosi, kad atsižve, jame, jį bus atsižvelgta kompromisinėme pasiūlyme, tačiau vis tik tai reikia palikti tam tikros laisvės valstybėms narėms Ir e, man atrodo, kad būtų gerai e, palikti formuluotėje komisijos siūlytą žodelį mei, nes tai e, reikštų, kad valstybės narės galės e, pačios spręsti. E, manau, kad taip yra geriau negu įpareigoti valstybės narės. Man labai svarbus yra 20 straipsnis, Čia yra kalbama apie kvalifikacijos kelimą. Man atrodo, kad iš tiesų visi pritars, kad čia reikia kažkokių minimalių standartų. E, mūsų darbo tikslas iš tiesų yra toks, kad antžeminės paslaugos taptų kiek įmanoma kokybiškesnės ir tai yra susijęs su tuo, kad e, darbuotojai turėtų būti atitinkamai ruošiami ir jie turėtų turėti kažkokias atitinkamas kompetencijas ir manau, kad tie kvalifikacijos kelimo kursai turėtų trukti atitinkamą laiką, turi būti e, nu, nusatytas kažkoks minimalus kursų trukmės e, laikas. Ir manau, kad komisijos pasiūlymas yra nepakankamas šioje srityje, nes jeigu mes pagalvosime, kokios darbuotojų kompetencijos turėtų būti, ką tie žmonės viską turi sugebėti ir už ką jie yra atsakingi, tai penkių dienų mokymai yra tikrai per trumpi. Taigi, manau, kad mes čia e, turime ka, pasirinkti tas penkias darbo dienas kaip tokį m, mm, išeities tašką ir turime e, galbūt turėti omenyje, kad tai tinka toms profesijoms, kuriems nereikia labai ten ypatingų kažkokių profesinių gebėjimų. Taigi tiek, dėkoju už kompromisą. Euh. Dėkoju, ponė Lambert. Ačiū. Pranešėjas paminėjo mūsų pateiktą e, pakeitimą. Mes manome, kad e, šį kartą pasiūlymas yra geresnis nei ankstesnis pasiūlymas ir norėjome tą aiškiai pasakyti. Tai jis tada kur kas geriau pagrystas. Mes paremsime pakeitimus e, skirtus tam, kad būtų užtikrintos jau turimos darb, dirbančiųjų teisės ir kad būtų pagerinta jų mokymo kokybė. Tam mes visiškai pritarėme ir tai visiškai atitinka šio komiteto poziciją. Taigi mūsų pozicija dėl viso šio dokumento iš esmės yra aiški ir mes pritarsime taip tam, ką nuspręs komitetas. Ir mes tikimės, kad keliais pakeitimais galim bus dar labiau sustiprinti šį dokumentą. Dėkuoju, panas Hendelė. Per dvi minutės neįmanoma tikriausiai visko pasakyti, bet reikia vis tik pasakyti, kad Tomo mano e, darbas tikrai yra puikus, tai yra geras išeities taškas, geras pagrindas. E, kalbant apie darbuotojų teises, vis tik tai reikia. E, minėti, kad negalima toliau liberalizuoti darbo rinkos neatsižvelgianti darbuotojų teises. Taip pat yra labai svarbu patobulinti dabar egzistuojančią direktyvą ir tą verčia situaciją, kurią mes nekartą aptarinėjome e, šiame komitete. Taigi iš karto eisiu tiesiai prie turinio e, Tomai, tu paminėjai septynių gerai reglamentuojamų sričių problemą. Iš tiesų yra gerų priežasčių, kad ir tos septynios gerai reglamentuojamos sritis būtų įtrauktos ir kad joms taip pat būtų taikomi e, minimalų standartai. Taigi ne, neišsigaskime operatorių. E, ar paslaugų tiekėjų, kai jie kiekvie, kiekvieno pakeitimo metu šaukia, kad tai yra neįmanoma ir taip toliau. Mm, iš tiesų būtų labai svarbu, kad visose sritise e, galiotų tie minimalų socialiniai standartai. Toliau kitas dalykas. Man atrodo, kad mes turime kalbėti apie kažkokias saugumo garantijų kategorijas Europos e, Sąjungoje ir kad e, vis tik tai nepaisant tų specifinių oro uostų, vis tik reikia tų minimalių standartų, bendrų standartų. Toliau pakeitimai dėl 12 straipsnio, ypač e, kolektyvinių sutarčių klausimas man yra labai aktuolus. Man atrodo, kad čia kažkas yra ne taip. Aš pateikiau pakeitimą ir e, jame e, kalbu apie tai, kad tarp dar darbuotojų teisų dalis turėtų būti taip pat ir visų kolektyvinėse sutartise esančių nuostatų laikymasis, nes valstybėse narėse yra didžiuliai skirtumai pagal e, skirtumai tarp to, e, kaip yra e, e, laikomasi kolektyvinių sutar, sutarčių, ar tos kolektyvinės sutartys yra e, teisiškai saistančios. Todėl manau, kad jeigu mes bandysime atsižvelgti į valstybių narių skirtumus e, direktyvoje, tai turime daryti tą taip, kad tai atitiktų visas įmanomas valstybės narės. Galbūt še, tarp šešėlinių pranešėjų galėtume dar detaliau aptarti tuos pakeitimus. Ne, jums buvo sutarta kur kas daugiau laiko nei kitoms frakcijoms. Visuosi prašau, ponas Barak ir po to ponas Debaraker. Dėkuoju, pirmininkė. Äh, Norėčiau padėkoti padėkoti visiems už puikų bendradarbiavimą. Man atrodo, kad mes tikrai, kalbant apie visas frakcijas, pasiekėme gero rezultato, kadangi esu transporto komiteto narys, norėčiau atkreipti dėmesį e, į tam tikrus aspektus, e, kadangi pranešėjas siūlo didesnio liberalizavimo negu yra komisijos pasiūlyme, norėčiau pasakyti, kad e, mes įtraukėme naują devintąjį straipsnį, kuriame kalbama apie personalą ir čia yra tam tikrų problemų. Norėčiau pasakyti kolegoms, kad pagal 50 straipsnį tai yra mūsų kompetencijos klausimas, tai yra užimtumo komiteto e, veiklos rytis ir kolegos turėtų žinoti, kad, transport, kad kolegos iš transporto komiteto nori e, atmesti tam tikrus dalykus, kad nebūtų paskui tam tikrų problemų plenarinėje sesijoje. Merci, uh, monsieur... Dėkoju, ponas Debaker. Ir po to suteiksime žodį komisijai labai trumpai. Ponas Debaker. Dėkoju, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų darbą ir dėkoju jam už kompromisus. Kartu su panu Beninu aš patikiu pakeitimus, kurie iš esmės yra panašus į komisijos pasiūlymą. Aš norėčiau pakomentuoti du iš šių pakeitimų. Pone Hirš kalbėjo apie darbuotojų perkelimą. Tais atvejais, kai, kai įmonės yra restruktūrizuojamos. Mes turime atsižvelgti tai, kas vyksta kai kuriuose šalyse. Nepamiršti, jog kai kuriuose šalyse egzistuoja socialiniai susitarimai, kurių privalu laikytis. Todėl reikėtų šiek tiek patobulinti formuluotės. Mes negalime reikalauti, kad visi darbuotojai būtų perkeliami iš vienos įmonės į kitą, nes tai gali sukelti nemažai problemų. Kartais e, įmonės e, tiesiog privalo pasirinkti e, veiksmingesnį vartotojų darbuotojų skaičių. Toliau visiškai aišku, kad socialinė darbuotojų apsauga yra labai svarbi ir turime vengti socialinio dempingo visomis išgalėmis. Mokymas, mokymai be abejo yra svarbi socialinės apsaugos dalis. Tačiau iš pradžių komisija sakė, jog dviejų dienų laikotarpis turėtų būti mažiausias. Ir yra tokių, kurie nori, kad šis skaičius būtų padidintas. Manau, kad mes turėtume vėlgi uh, čia lankš, lankščiau viską išdėstyti, nes ne visiems oro uostų darbuotojams reikės e, persikva, per, darbuotojams persikvalifikuoti reikės e, e, dviejų, penkių ar dešimties dienų. Todėl turėtume pagalvoti, paprašyti, kad civilinės aviacijos agentūra surastų tinkamesnį, lankstesnį formuluotę. Dabar ponas Boldvinas, direktorius. Dėkoju už galimybę, kas suteikta man pasisakyti. Dėkoju komitetui e, ir pranešėjai už e, nepaprastai rimtą darbą, ypač vasarą rengiančią pranešimą. Noriu pasakyti, kad mums svarbiausias dalykas yra išlaikyti pusiausvyrą ir noriu priminti jums, kad tai mm, yra susijęs su labai e, ribotų padidinimu numatomu paslaugų teikėjams ir e, darbuotojų perkelimų komisija mano, kad e, stabilios e, darb, užimtumo sąlygos, socialinė apsauga yra labai svarbus, taip pat ir aukšti darbo standartai. Dabar dėl pakeitimų trys grupės klausimų žiškėjo. Pirmiausia, darbuotojų perkelimas. Aš labai džiaugiuosi, kad šis komitetas pripažįsta tai kad darbuotojų perkelimas yra labai svarbus. Mes norime mm, dar e, pakomentuoti, bet jeigu bus darbuotojų perkelimas arba perėmimas e, ir sąlygos atitinkamos nustatytos privalomos, bus pernelyg griežtai griežti reikalavimai valstybėms narėms. E, profsąjungos paremė mūsų pasiūlymus, kad valstybės narės turėtų būti prašomos reikalauti tokių dalykų ar įdėkti reikalavimus. Tačiau tik viena valstybė narė savo, kad atitinkamos nuostatos turėtų būti padarytos privalomos, aistančios valstybėms narėms. E, reikia, e, manau, kad e, ne reikia neprimesti darbuotojų perėmimo, tačiau numatyti sąlygas, pagal kurias tie perėmimai galėtų vykti. E, ponas man e, minėjo pakeitimus, kad reikia e, pakeitimais visoms paslaugoms e, antžeminėms e, taikyti reikalavimus. Manau, kad tai yra pernelyg platu. Valstybės narės paprasčiausiai turėtų turėti galimybės rekomenduoti darbuotojų perėmimą. Reikėtų ieškoti aukso vidurio ir užtikrinti pakankamai gerą socialinę apsaugą. Manau, kad tai pripažįstama ne tik tai čia, bet ir kitur. Dar vienas dalykas dėl e, rinkos atvėrimo. Pirmininkė, labai prašau jūsų paskubėti. Dar e, porą pastabų. Dėl rinkos atvėrimo mes e, e labai sveikiname. E, nuostatas užtikrinti aukštesnius socialinius ir apmokymo standartus, bet taip Taip pat kalbam apie tai, kad rinkos tvėrimas turėtų būti siejamas su šiais dalykais, tačiau mes ne viską suprantame. Gana uh, keistai atrodo pasiūlymas e, atverti rinką tik tai tada, kai rinka veikia gerai ir kai pasiekti tie minimalus socialinės apsaugos ar mokymo standartai. Valstybės narės. Uh, uh, kai kurios galėtų, norėtų pasirinkti kitą kelią mūsų nuomonė minimalūs mokymo standartai ir socialinė apsauga turėtų būti privalomi visiems antžeminių paslaugų teikėjams. Reikia numatyti pakankamas nuostatas, kad būtų tai užtikrinta dar ES e, tvirtinimo sistemos pateikti pakeitimai dėl decentralizavimo E, kvalifikacijoms darbuotojų ir mes matome, kad čia atsiranda tam tikra prieštara. Pagal mūsų pasiūlymą šalis, kuri kreipiasi dėl ES, patvirtino, turi užtikrinti, kad egzistuoja struktūros, kad jos leistų pamatyti, jog e, bet kur Europos oro uostuose bus deramai apmokomi darbuotojai. Jeigu bendrovės galės e, kitą požiūrį pasirinkti, tai mes tada neužtikrinsime vienodo e, lygmens. E, ačiū, pirmininkė, labai ačiū. Dabar žodis pradėšiai. Kadangi tiek mažai laiko galiu pasakyti, kad e, dėkoju už komentarus dėl EASA. Dar turėsime padiskutuoti su jūs tai ir kitais. Strasbūrė tam turėsite laiko. Nadija paminėjo apie tai, kad reikia mažiausiai penkių dienų kursams, jeigu tai yra, bus tik dvi dienos, e, tai galim iš vis pamiršti tą reikalavimą. Aš žinau, kad yra skirtingos situacijos, skirtingos profesijos, bet tik dvi dienos kaip minimalus standartas, tai būtų tikrai per mažai, todėl mano pozicija būtų vis tik e, pasirinkti penkių dienų minimalų laikotarpį. Dėl kategorijų išplėtimo, e, Tomai, man atrodo, kad Iš tiesų tai yra sudėtingas klausimas dėl kolektyvinių sutarčių. Dar kitą savaitę pasikalbėsime. Džordžiai, dėkoju už informaciją iš transporto komiteto. Dabar reikės kažką daryti dėl personalo, nes tai yra mūsų veiklos rytis ir mes turime e, kovoti už tai, kad personalas nenukentėtų. Kita vertus, mes e, užimtumo komiteto nariai nuolat esame taip pat ir transporto komiteto nariai, taigi mes nepraleisime progos pasirūpinti personalu ir manau, kad Strasbūrė turėsime puikių galimybių e, kartu išgerti kavos ir e, susitarti dėl, e, dėl tam tikrų formuluočių. Dėkoju. Labai ačiū pranešiai. Mes tikimės, kad. E, bus svarstomi e, pakeitimai 17 rugsėjo, balsuosime kitą dieną, dabar pereiname prie 11 darbo tvarkės punkto. E, nuomonės projektas dėl daugiametės e, finansinės programos 14-20 metams. Šiuo klausimu turėčiau Jums pristatyti savo nuomonę dėl 29 pateiktų pakeitimų mano nuomonės projektui. Vakar e, vyko su šešėliniais pranešiais ir jų atstovais susitikimas. Galėjome mes penkis kompromisinius pakeitimus parengti ir manau, kad mums pavyko tikrai pažengti į priekį. Dar norėčiau vieną naują šiandieną pasiūlyti, bet galbūt per diskusijas. Aš e, tai pristatysiu, viskas bus aiškiau tada kontekste plačiame. E, dėl skirtingų pakeitimų telegrafiškai pirmasis kompromisas pakliuvo į kompromisą, trečiasis pakeitimas taip pat yra performuluotas, kad būtų atsižvelgiama į e, socialinius dalykus dėl pono Ori, mes taip pat pasižiūrėjome ir siejame su 29 pakeitimu. Trečias, e, mes sakiau, jį pakeisime, dėl ketvirto labai sunku jį e, jam pritarti, nes tai yra susijęs su klausimais, kurie yra. Uh, užimtumui skatinti, gims, atsiprašau, gimstamumui skatinti, tai nėra visai tiesioginis klausimas. Šeštas, septintas nekelia problemų. Aštuntas, 25 e, procentai ten minimi e, socialinio fondo reikės naujai suformuluoti e, šį pakeitimą kaip kompromisą Mes sakome, kad finansinių išteklių pusėje reikėtų skirti 25 procentus Europos socialiniam fondui ir numatyti sanglaudos politikai taip pat e, atitinkamą finansavimą ir toks bus žodinis pakeitimas Pone Šrioter yra mūsų didi ekspertė, čia tai niekas neturėtų jai priešintis, jis pateikė tokį pasiūlymą. Devintas pakeitimas patenka į kompromisą, dešimtasis pono ori pakeitimas, man kyla problemų šiek tiek dėl jo. Devintas viskas gerai, dešimtas, kaip sakiau, nesu tikra dėl jo tikslo, tryliktas e, tikslus e, siūloma pakeisti. Aš siūlau ne e, atsisakyti šio pakeitimo. 11 viskas gerai, kaip ir 15. Dėl 16 kompromisas su 17 suderintas pakeitimu. 18 susijęs su mažomis su ESF e ir komisijos pasiūlymais dėl e, pagalbos e, vargingiausiams gyventams teikimu. 19 viskas gerai, taip pat ir 20. Bet klausėme galbūt EPP mums pateiktų naują pasiūlymą. 21. Nekyla problemų, kaip ir 22. 23. Tai yra ponios Zaborskos pakeitimas 20. 20 Ketvirtas pono Ori prašysiu paaiškinti, mm, pateikti paaiškinimą dėl šio pakeitimo 25. Aš su suprantu, kiek prisimenu, mes įtraukėme į kompromisą dėl globalizacijos fondo, atrodo, kad taip. Taip pat ir 26, 27 jau jį minėjau, dėl 28 ponas Eury man taip pat paaiškins dar plačiau, o dėl 29 jį taip pat e, minėjau, atsiprašau, kad taip greitai kalbėjau, bet nebeturime daug laiko. Pone Šrioter, jūs norite pasakyti ne, ar dar kas nors nori pasakyti ne? Tai puiku, o, tada e, pasiūlysime e, naujus e, žodinius pakeitimus, ką tik kalbėjau apie tai ir balsuosime per kitą posėdį. Tiksliau, tik, e, atidžiau išnagrinėsime pakeitimus 17 kompromisus nagrinėsime, o balsuosime 18 rugsėjo. Dabar 12 darbos varkės e, punktas e, darybos su taryba dėl socialinių pokyčių ir inovacijų programos. Pone pranešė, jums liko viena minutė, nes nebeturime daug laiko. Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš tiesų nieko naujo neturiu ką pasakyti. Buvo vienas posėdis, e, tai buvo trilogo dėrybos ir mes atrodo, kad turime e, vieningą poziciją, taryba dėje neturi tos vieningos pozicijos, kitas tarybos posėdis yra e, rugsėjo 10 dieną ir tada bus nustatyta data, kada įvyks kitas, kitos trilogo dėrybos ir iš tiesų čia kyla problemų dėl socialinių partnerių įtraukimo, dėl nevyriausybinio organizacinių įtraukimo ir taip toliau. Laukiame kitos savaitės ir tikėsime, kad tada bus kažkas naujo. Dėkuoju, aš tiesiog norėčiau pridurti, jog mes pirmieji pradėjome dėrybas dėl daugiametės finansinės programos ir jos esinių pagrindu ir mus šokiravo tai, kaip e, pirmininkantis Kipras atsisakė e, su mumis iš, iš, e, sugrįžti prie kai kurių klausimų dėl motyvų, kurių mes nesuprantame. Ir, Iš esmės mes, e, ko gero, trečio ir ketvirtą e, ramščių tekstus turėsime visiškai iš e, naujo perrašyti. Ir mums buvo pasakyta, kad mes negalime pradėti dirybų dėl to, kad taryba dabar, ne, dėl to, to, kol taryba dėl visko nesusitars. Taigi, todėl parlamento pirmininkui ir biudžeto komiteto pirmininkui buvo apie tai pranešta, taip pat mūsų komiteto e, pirmininkė ketina labai aišku e, signalą nusiųsti. Ir mes norim pasakyti, kad socialinių reikalų taryba žengia žingsnį atgal, e, kai buvo susitikusi praeitą kartą. Ir mes galvosime apie tai, kaip galima būtų judėti į priekį. Aš norėčiau taip pat pridurti, kad praeitą savaitę užimtumo komiteto narė buvo susitikę taip pat su tarybos atstovais. Ir kartu su Europos reikalų ministrais mes. Uh, Tuomet savo tame susitikime išdėstėme savo argumentus ir mes sugrįšime prie šio klausimo, kai tik tai kas nors pasikeis. Aš tikiuosi, tai vyks netrukus. Užimtumo e, ir socialinių reikalų komiteto delegacijos. Paskutinis klausimas. E, Tesalonikuose aš buvau kartu su ponu Goru ir mes parengėme ataskaitą, rengėme ataskaitą, kurią, kurią jūs gausite Aš norėčiau iš karto pasakyti, kad e, daug buvo kalbama apie 2014-2014 e, metų e, prioritetus, taip pat buvo kalbama apie vyriausybę atsakomybę. Jums tikriausiai yra žinoma, kad mūsų priėmės direktorius yra naujas ir dėl mums nesuprantamų priežasčių situacija yra blokuota. Uh, Ir mes manome, kad tai nėra ger, geros valdysinos pavyzdys Europos Sąjungoje. Tai nėra tas pavyzdys, kurį galėtų, kurio galėtų sekti kitos valstybės narės. Atsiprašau, kad kalbėjau labai telegrafiškai, bet turime labai daug laiko ir jeigu neturime kitų klausimų, kuriuos norėtume aptarti, tuomet siūlau visiems susisveikinti ir susitiksime rugsėjo 17 dieną. Dėkuoju.